Ladies and gentlemen, let us, let us start. Kolegos, pradėkim nebegaiždami laiko. E, vyks mūsų dialogas ir šį kartą mūsų viešne yra komisarė Elžbieta Bienkovska, atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas ir vidutinės įmonės. Puikiai žinome, kad tai yra mūsų E, viena iš svarb, vienas iš svarbiausių darbo barų, jeigu nesvarbiausias. E, šiemet mūsų komitete komisarė laikosi, lankosi pirmą kartą. Šiemet pirmą kartą. Taigi, sakyčiau, vėlokas vizitas, nes jau birželis. Puikiai žinome, kad įtrė darbo baras sutampa, ku su, su komisarės darbo baru, nes jinai dirba prie augimo, prie darbo vietų kūrimo srities ir mūsų komitetas nuolatos e, diskutuoja e, nuolatos apie tai, kaip pagerinti ES pramonės konkurencingumą. Yra tokių jautrių sektorių, e, kurie labai svarbus mažoms ir rutinėms įmonėms. mūsų kosmoso politika, Galileo Kopernikus, taip pat svarbus labai projektai. Norėčiau paminėti, kad ITRE nuolatos domisi šiomis svarbiomis rytimis. Norėčiau paminėti du nesenus žodžius klausimus Europos komisijai. Europos Sąjungos kosmoso pramonės politika, tai yra vienas klausimas ir antras klausimas Europos Sąjungos geležinkelių tiekimo pramonė. Abu labai rimti klausimai, prie buvo diskutuota praeitą ketvirtadienį Strasbūre, visą tai buvo patvirtinta, prieš, tai vyko prieš penkias dienas. Labai svarbu, kad Europos komisija užtikrintų šių visų Europos parlamento iniciatyvų e, priežiūrą. Viso to net nereikia aiškinti, kaip tai yra svarbu. Norime būti tikri, kad Europos komisija tęs darbą prie tų e, visų klausimų, pavyzdžiui, ES geležinkelio tiekimo pramonės klausimo, kurį mes patvirtinom prieš penkias dienas. Kosmoso pramonės politika taip pat ypatingos svarbos sritis. Tad dar kartą sveikiname atvykusią ponę Bienkovską į mūsų komitetą ir norėčiau suteikti visiems galimybę išklausyti jūsų puikaus pasisakymų, ponė komisarė. Žodis jums. Pone pirmininkė, dėkoju. Gerbiami deputatai, ačiū už kvietimą šitam struktūriniam dialogui su įtre komitetu. Norėčiau gal kiek ir pasiteisinti, tačiau datą parinko į komitetą susitikimui, ne aš, komitetas tokią datą ir pasiūlė. Uh, Na, iš tikrųjų, mano atsakomybės ryčių labai daug. Europos parlamente būnu tikrai labai dažnai, tad ačiū už kvietimą šiandien. Mm, tai yra vienas iš tikrųjų vėliausiai aplankytų komitetų, nes mano kūruojimų temų yra labai daug ir iš tiesų visur suspėti nėra labai paprasta. Pirmiausia, noriu sustelti prie pramonės reikalų ką galime kartu nuveikti. E, noriu tarti žodį apie tai, ką Europos komisija veikia šioje srityje, siekdama mūsų ekonomikos atsigavimo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti aiškiai vieną dalyką, kai diskutuojame Europos komisijoje apie ES pramonę, tai dar nereiškia tik gamybos įmonės. Mes taip pat, kaip teisingai paminėjo ponas pirmininkas, kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės teikiančias naujas paslaugas, kalbame apie tinklo teikėjus, apie pramonės platformas, e, energijos e, sritį kalbame, taip pat apie naujas pamokas, e, paslaugos, atsiprašau, vartotojams, apie naują įrangą. Čia tik keletas pavyzdžių. Mes žvelgiame į visą pramonės sistemą, kaip mes ją vadiname, ir mums labai svarbu taip pat siekti bendro sisteminio rezultato. Tai taip pat reiškia, kad mums reikia laikytis sudėtingesnio požiūrio, o ne tik žvelgti į vieną eilutę ir matyti tik dalinį vaizdą. Tad Europos komisija atleiskite, sako pasisakymą nutraukusi komisijos narė. Taigi, mūsų tikslas yra ekonomikos augimas E, užimtumas, e, sudarimas sąlygų verslui, kad jis galėtų inovuoti, e, įdarbinti naujus žmonės, kurti darbo vietas ir panašiai. Jūs, ko gero, jau girdėjote apie rezultatus pateiktus dėl strateginių investicijų fondų naudojimo, ben, nauja darbo tvarkė skaitmeninėms klausimams spręsti ir panašiai. Galėčiau išvardinti visą eilę tokių klausimų, nes mūsų komisijoje pirmiausia vaidmuo buvo e, pateikti visus strateginius dokumentus reikalingus mūsų pramonės sektoriui. Mes visą tai padarėm. Jūs ko gero žinote, kad neseniai priemėme komunikatą dėl e, skaitmenizavimo pramonės. Mes kalbėjom apie inovacijas, investicijas ir kitą mūsų pramonės modernizavimą. Komunikatas buvo priimtas balandžio 19 dieną. E, tai yra serija veiksmų, kad mūsų technologijų teikėjai galėtų veikti paprasčiau, lengviau ir kad galėtų padėti skaitmeninimo srityje mūsų pramonės įmonėms. Mes teigiame standartizavimo sistemą, nes skaitmeninės technologijos ir sistemos turi turėti galimybę dirbti kartu e, Mes manome, kad informacinių technologijų planas taip pat yra labai svarbus dalykas. E, mes laikomės tam tikro požiūrio, kuris apima penkias rytis. 5G, internetas, e, minčių internetas, debesijos kompiuterija, kibernetinis saugumas ir duomenų technologijos. Integruota e, pramonės sistema e, yra svarbus dalykas, tačiau nepakankamas. Standartizavimo vien nepakanka. Taigi vakar aš. E, mes paskelbėme vakar bendrą iniciatyvą, platesnę bendrą iniciatyvą susijusią su standartizavimu. Standartų nustatymų sistema bus modernizuota, tai mums padės parengti naujus standartus, bus galima dirbti greičiau ir efektyviau. Kitas elementas e, skaitmeninimo srityje yra siūlyti naujas e, sritis, kur regionai gali dirbti kartu, tai bus vadinamosios B2B platformos. Mm. E, čia bus kalbama apie investicijas, čia yra dar viena platforma, kur bus kalbama apie išmanę specializaciją ir modernizavimą bei investicijas. Taigi dabar didėjai duomenų srautai. Šioje srityje dar netikrumo tebe lieka nemažai. Mes teikime siūlymus dėl to, kaip suteikti prieigą prie naudojimosi duomenimis. Ponas pirmininkas kaip tik kalbėjo apie kosmoso pramonę ir kosmoso politiką. E, buvo pasakyta, kad kosmoso pramonė labai sklaudžiai susijusi su dideliais duomenų srautais ir jų naudojimu. Kopernikus programa teikia puikius duomenis apie Žemę, pavyzdžiui, taršos lygius, apie pasikeičiančias e, dirbožėmio mases, apie žemės panaudojimą. E, tai padeda saugoti aplinką. Galileo Europos bus satelitinės ieškos nuosava sistema, kuris suteiks galimybę mūsų įmonėms gauti prieigą prie duomenų. Tai padės teikti naujas paslaugas. Tai gali atnešti didžiulės naudos mūsų ekonomikai artimiausiais dešimtmečiais. E, mes darome pakankamai sparčią pažangą šiuose srityse. E, mes sėkmingai pradėjome, paleidome du Galilėjo palidovus. E, tai įvyko maždaug prieš metus ir iki metų pabaigos mes galėsime pasakyti, kad pradinės Galilėjo paslaugos jau yra veikiančios. Bet be abejo reikalinga partnerystė su pramonės įmonėmis, kad būtų sukurtos sąlygos, kad verslas, e, mokslo tyrimo organizacijos jaustų pasitikėjimą investuodamos ir kad jos būtų linkusios vystyti savo veiklą susijusią su kosmoso sritimi. Aš plenarnėje sesijoje Strasbūrė praeitą savaitę kalbėjau apie tai, kad mes turime naują kosmoso strategiją ir kad bendradarbiaujame su kosmoso agentūra. Norime, kad kosmoso veikla Europoje kuo įvairesnė būtų vystoma. E, strategijoje be kita ko bus kalbama apie svarbiausius nudienos sektorius. Mes vystome toliau tą strategiją, ji bus patvirtinta ko gero šių metų spalį, tačiau mano lūkesčiai būtų tokie, kad ši strategija apimtų penkias svarbiausias rytis. Pirmiausia, kad būtų padidinta Galilėjo ir Kopernikus nauda, kad būtų atsiliepta į skubiausius poreikius, kad būtų, ir tai atrodo man labai svarbus dalykas, kad būtų pasiūlytos priemonės skirtos sustiprinti Europos kosmoso pramonės konkurencingumui. Ketvirtas dalykas tai yra strateginiai aspektai susijęs su dvigubų įvairių dalykų panaudojimu, su sinergijos sritimi. Ir penkta, tarptautinė dimencija visos tos visos veiklos. Reikia pasakyti, kad jeigu bus e, panaudot, kad jeigu šiais visais privalumais naudosis privatus ir viešas sektorius, tuomet bus pasiekti maksimalios naudos, reikalingos specifinis priemonės Dabar rengiamas e, Europos gynybos planas. Šių metų rūdienį e, svarbiausias planas yra e, sukurti tam tikrą pramonės bazę, kad būtų galima pasiekti svarbiausių gynybos tiklų įgyvendinimo Europa ir toliau nebegali sauliaisti laikytis fragmentuoto požiūrio šioje srityje. Būtina dirbti kartu, valstybės to nori, teikdama veiksmų planą Europa nori valstybėms padėti. Mes norime iš tikrųjų kurti rimtą pridėtinę vertę, kad būtų galima tinkamai modeliuoti ES politikas. Kartu su vyriausiaja įgaliotinė, su gynybos agentūra mes rengiame veiksmų planą ir turiu pasakyti, kad mes biudžet biudžete kitiems metams siūlysim parengiamuosius veiksmus susijusius su mokslo tyrimais ir gynyba. Jeigu viskas mums pasiseks, tikiuosi, kad tai bus, tikiuosi tuo mes tuomet galėsime e, turėti aiškiai suplanuotą mokslo tyrimų programą skirtą gynybos ryčiai. Noriu paprašyti jūsų paramos šiai iniciatyvai, nes mums reikia reikiamo lygių priemonių tam, kad būtume e, patikimi ir e, kad norėčiau pasakyti, kad mokslo tyrimai čia yra pirmas žingsnis ir man reikalinga jūsų parama. Kitas dalykas. Ar sektorius tiksliau, prie kurio dirbame, tai yra automobilių sektorius. Pirmiausia, mes čia turime kalbėti apie sektoriaus ateitį. Dabar jis susiduria su daugeliu iššūkiu. Uh, nes būtina taip pat e, įdėkti technologijas, kurios leidžia išmesti mažiau CO2, taip pat skaitmeninimas ir tai globalizacija yra svarbus dalykai. Būtina taip pat turėti strateginę viziją, planus 2030 metams, nes kaip ir visur kitur, e, viskas kinta labai greitai šiame sektoriuje. Turime būti pasirengę ateities iššūkiams. Taigi, E, stengiamės suburti visus suinteresuotus subjektus, viešasias, privačias struktūras, kad būtų galima tinkamai šios dalykus diskutuoti. Čia e, šioje grupėje dirba penki komisarai, taigi iš tikrųjų stengiamės tą klausimą aptarti ir tą sritį išanalizuoti iš įvairių požiūrio kampų. Komisaras Būts, Tiskens ir keletas bent jau e, komisarų dirba prie šio klausimo. Kai dėl dabarties, be abejo, tas emisijų skandalas parodė, kad mūsų sistemos e, surasti e, standartų netitinkančius produktus yra ribotos. Taip pat ir reagavimas užtruko. Turime būti tikri, kad panašus dalykai daugiau nepasikartos. Būtent dėl to e, mūsų siūlymai susiję su automobilių e, modelių patvirtinimu yra tokie svarbus. Mes norime, kad būtų dėkti mechanizmai, kurie būtų taikomi tam, kad būtų galima užtikrinti, kad taisyklių laikosi visi, kad būtų galima šaukti automobilius ir jeigu esant pritaikyti sankcijas. Komisija e, sieks, kad pasiūlymas būtų priimtas labai greitai ir aš kvieščiau jūs ir tarybą daryti tą patį, dirbti greit prie šio dokumento. Dar vienas sektorius, kur reikalingi skubus veiksmai, sprendžiant dabartinės problemas ir ilgalaikius iššūkius, tai yra plieno pramonė. Ir čia svarbus du dalykai. Pirmiausia, rinkos ekonomikos status teikimas Kinijai ir bendra perprodukcija. Reikia pasakyti, kad ES ir Kinijos santykiai yra svarbus. Man taip pat yra akivaizdu, kad Kinija dar nėra rinkos ekonomikos valstybė. Mes labai e, rimtai dirbame, kad rastume sprendimą. Nėra lengva. Tačiau norėčiau jūs patikinti, nes nežinau, ar dar kada turėsiu progą artimiausių metų tai pakartoti iki Liepos 21. Aš norėčiau pasakyti, kad mes pateikėm siūlymus. Jeigu valstybės ir parlamentas pritars, tai tuomet kalbėsime apie to statusų suteikimą. Mes dabar ieškome sprendimo, tačiau turime pasakyti, kad mūsų prekybos gynybos priemonės bus turės būti taikomos kartu su rinkos ekonomikos atusų suteikimu Kinijai, jeigu toks būtų suteiktas. Ir svarbu užtikrinti, kad prekybos praktika būtų sąžininga. Kai dėl perprodukcijos mes keliame šį klausimą kartu su mūsų prekybos partneriais, daugia šalių lygmenių, tarp ilgalaikių iššūkių. Aš norėčiau paminėti, kad yra sukurta rengiamas tiesiog darbo grupė dirbanti šiuo klausimu. E, rinkos ekonomikos statuso suteikimas, valstybės vadovavimas e, sektoriuje yra tie klausimai, kurie dabar keliami. Mes taip pat parengėme savo iniciatyvą pranešimą dėl kultūros ir kūrybos industrijos. ITRE ir kult komitetai taip pat dirba prie šių klausimų ir, na, bando brėžti tam tikrą e, politinę vagą šios rytį. Mm, mes kalbame čia apie paramą, įskaitant ir ES e, finansavimo programas. Norime, kad būtų skatinamas čia tarpsektorinis bendradarbiavimas ir kad būtų dėgiamos inovacijos. Kaip pastebėjote, mes čia aptarėme kol kas keletą svarbiausių temų. Ir kaip jau sakiau, tai yra dalis tik viso to, ką mes e, darome. Taip pat tenka pasakyti, kad mes e, dirbame su visokio pobūdžio įmonėmis, didelėmis ir mažesnėmis. Mūsų mažos imtinės įmonės pasinaudos visomis e, tomis priemonėmis, kurias minėjau. Ir startuoliams yra taikomos e, tam tikros priemonės, o kitamet mes skelbsime strategiją dėl mūsų pramonės politikos. Tai bus paskutinis žingsnis rengimosi srityje, nes, kaip prisimenate, valstybėms narėms e, pram, išsiunčiau laišką dėl pramonės e, situacijos. Šiemet kalbėjome apie išmanių įmonių kūrimą, išmanių technologijų taikymą. Šie, šiemet taip pat kalbame apie e, energetikos strategijos rėmose apie švarę vadinamą pramonę. Tad mes kalbėsime apie tokią dvilypę pramonę - švarę ir technologiškai pažangę. Uh, Ir mes taip pat būsime, kaip jau sakiau, puikiai pasirengę pateikti visapimančią strategiją dėl mūsų pramonės politikos, nes jau bus apimtos visos svarbiausios rytis. Mes žiūrim į tą sistemą apskritai ir norime pasiekti kuo didesnės e, pridėtinės e, vertės. Tai štai tokia būtų išvada. Na ir gal dar trumpai dar pastabėlė dėl to, kas įvyko prieš keletą dienų Junktinėse valstijose. Tas e, tie šūviai Orlando mieste. Vakar ar už vakar apie tai jau kalbėjau, bet tiesiog norėčiau e, dar kartą pareikšti užuojautą žuvusių ir sužeistųjų šeimoms, jų artimiesiems. Žinau, kad tas komitetas neprima sprendimų dėl šaunamųjų ginklų E, Europos komisija prieš šešis mėnesius pasiūlė direktyvą susijusiu šaunamaisiais ginklais. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į svarbių dalyką. Reikėtų, kad būtų uždrausta prekiauti e, pavojingiausiais pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais. E, tačiau toks draudimas, nors nes daug tenka dėl to diskutuoti, sulaukė didelio pasipriešinimo taryboje ir parlamente taip pat. Aš tikiuosi, kad galėsime pasiekti sutarimo ir galėsime padaryti viską, kad mūsų piliečių saugumas e, bus tinkamai užtikrintas ir kad civilių rankose tokie ginklai neatsidurs. Ačiū. Dėko, dėkoju komisijos nariai už pranešimą. O dabar koordinatoriai ir politinių frakcijų atstovai. EPP vardu. Ponas Kalinč, prašau. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos narė. Turiu bendro buvočio klausimą. Klausiausi, ką jūs kalbėjote. Visą tai skamba gerai, bet jūs žinote, kad mes turime strategiją, kuri buvo parengta siekiant 20 procentų perindustrializuoti Europą. Tai yra susijęs su darbo vietų kūrimu. Žinau, kad tai patenka į jūsų darbo sritį ir planus. Mano klausimas, ką jūs darote siekiant šio tikslo? Ar mes artėjame prie to tikslo, ar dar mums daug liko nuveikti, kokie rezultatai, kas vyksta, kalbant apie darbo vietų kūrimą? ir kiek visą tai atsispindės pramo, tradiciniuose pramonės sektoriuose. Nes pati pramonė labai sparčiai keičiasi ir galbūt reikėtų peržiūrėti ir apibriežti. Mano klausimas, kalbant apie peržiūrą, kasgi vyksta siekiant 20 procentų reindustrializuoti Europą? Kokia padėtis? Ačiū. Dabar kolegas ponas Nika. Dėkuoju už tai, kad šiandien atvykote pas mus. Pirminis mano komentaras. Man labai malonu, kad esate čia šiandien mūsų komitete. Norėčiau išsakyti nusivylimą, kad generalinėme direktorate susijusiuose darbo vietų augimu nebuvo apie tai diskutuota. Diskutuoti buvo tik tai klausimai susijęs su energetika. Įgyvendinamumo tyrimas buvo atliktas energetikos srityje ir ten buvo nagrinėjama galimybė 20 procentų didinti energijos kainas. Nors e, kitais aspektais yra kalbama apie mažinimą energetikos kainų. Kaip mes paaiškinsime piliečiams, jeigu bus 20 procentų didamos elektros kainos. Nes 60 procentų e, ES piliečių gyvena energetiškai e, neturtingose regionuose. Toliau, kaip mažinti priklausomybę nuo iškastinių energijos šaltinių? Ar jūs pritarėte inovacinių ir modernizavimo fondų panaudojimui siekiant didinti vadinamosios ekologiškos žalios anglės naudojimą. Vokietija ėmėsi tokio sprendimo. Kitaip tariant, kokius sprendimus esate e, e, numatę anglės sektoriui? Kaip mažinti priklausomybę nuo iškastinio, e, iškastinio energijos šaltinių? Ne, tūkstančiai žmonių praras darbo vietas ateinančiais metais. kilovatvalandė brangs be, beveik vienu euru. Nemažai laiškų gavote iš plieno pramonės. Kalbate apie naujus kriterijus, atskaitos taškus plieno pramoniai. Kalbate apie 10 procentų. Ar galėtumėt mums pasakyti, ar plieno pramonė tenkina primtus kriterijus. Toliau kalbama, kad konkurencingumas bus vertinamas atsižvelgiant kiekvienos valstybės narės padėti. Jeigu Junktinė karalystė norėtų prisidėti prie modernizavimo, reiktų pasižiūrėti, kasgi atsitiks su Junktinės karalystės plieno pramonė. Norėčiau e, pateikti klausimų jums ir apie ETS, apie priekybos taršos leidimai sistemą. Kiek žmonių galėtų būti išklausyta? Kitas kalbėtas ponas Tušanovski, ECR vardu. Dėkuoju. Dėkuoju už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su komisijos e, nare Benkovska. Aš noriu paminėti kai kurios e, svarbius aspektus, kurie buvo minėti jūsų pasisakymė. Visų pirma, metalurgijos sektorius. Sakėte, kad problema yra ta, jog Kinijos ekonomika nėra tikra rinkos ekonomika. Ir turiu tokį klausimą dėl šio aspekto. Kaip spręsime tą problemą ateityje? Puikiai suprantu, kad e, gausime dar papildomas informacijos per kitą posėdį e, šito klausimu. Tačiau man atrodo, kad e, metalurgijos problema yra labai sudėtinga, kompleksiška problema. Europai ir komitete mes esame dažnai nagrinėję šią temą. Tad kaip ta problema bus sprendžiama ateityje? Antras dalykas, tai susijęs su jūsų e, kompetencijos rytimi Galilėjo ir Kopernik projektui. S. E agentūra jinai bus labai svarbi mums. Ir jūs sakėte, kad e, beveik pusė visų palidovų jau beveik pusė paleistų satelito jau paleista, keturi dar bus paleisti rudenį, tačiau agentūroje iškyla žmogiškųjų išteklių personalo problema. Ar e, įmanoma ir toliau plėtoti Galilėjo, Galilėjo projektą. Ir šiame kontekste turiu taip pat dar ir kitą e, klausimą. Jisai taip pat buvo paminėtas e, kolegų dėl automatinių ginklų. Čia iškyla ir politinės rizikos nemažai. Kol kas manau, kad dėl šių aspektų yra per daug netikrumą ir ateityje dėl to gali kilti nemažai problemų. Aš esu įsitikinęs, kad e, daug e, valstybių narių jau yra išsprendusios šitos klausimus per savo teisėkuros priemonės. Ir e, man atrodo, kad mes galbūt turėtume pasiremti valstybių gerąją praktiką, tų valstybių, kurios uh, jau yra gyvendinusios teisėkuros priemonės ir e, kurios jau reglamentuoja automatinius ginklus. Tai yra, kad turi jau tas nuostatas dėl deaktyvavimo tų ginklų, dėl jų saugojimo. Todėl man kyla klausimas, ar negalėtume čia pasirinkti gerąją valstybių narių praktiką. Kitas kalbėtojas, ponas Sirijotis, guoja frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, dėkoju už tai, kad atvykote pas mus. Jūs kalbėjote apie nemažai tikslų, bet mažai girdėjome apie dabartinę padėtį pramonėje ir e, kokia padėtis yra mažų ir vidutinių įmonių. Mes išgyvename krizės situaciją dėl griežtos taupimo politikos ir dėl krizės, kuris trunka nemažai metų. Turime perindustrializuoti Europos pietus, pietinės teritorijas. Labai daug mažų rytų įmonių bankrutuoja ir užsidaro kasdien. Uh, Reikėtų kalbėti apie, apie investicijas, apie darbuotojų perkvalifikavimą. Reikėtų dėti pastangą siekiant e, pakelti ekonomiką ir paveikslas nėra labai e, linksmas ir optimistiškas. Reikėtų kalbėti apie strateginės investicijas reikėtų teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač tose valstybėse, kuriuose ekonomikos nuosmukis yra užsitęsęs nemažai metų. Reikėtų remti ir privačias įmonės, reikėtų, galbūt privačios įmonės galėtų teikti investicijas, investuoti. Taip pat ir viešaisias investicijas reikėtų didinti Reikėtų galvoti ir apie valstybės pagalbą mažoms ir vidinės įmonėms. Nemažai lėšų neseniai buvo skirta netgi iš e, pilietinio mechanizmo. Bet tai nepatenka konkrečiai į pramonės sektorius. Gerbimo komisijos narė, mes kalbame apie įvairius dalykus, apie kosmoso programų vystimą, e, išmanių technologijų dėgymą. Bet mes, ar mes sugelė, su, sugebėsime suvaldyti tų naujų krypčių potencialą? Nes daugelį šalių vyksta denstrulizacija ir užsidaro mažos ir vidutinės įmonės. Manau, reikėtų parengti specifinę programą skirtą mažų ir vidutinių įmonių e, paramai, nes jos sudaro ekonomikos stuburą. Mes turime atsižvelgti į jas ir parengti tinkamas reglamentavimo priemonės. Taip pat reikia numatyti priemonės, kurios leistų mažoms ir nes įmonėms gauti finansavimą. Jūs minėjote skandalą susijusi su teršalais bet mes turime imtis prevencijos. To skandalo buvo galima išvengti. Nereikėjo laukti, kol tai nutiks. Ir tik tada įvesti naujas taisyklės. Aš manau, kad mes turime tikti pa, paramą realiai faktiniai eko, ekonomikai. Ar jūs turite numatę konkrečių priemonių komisijoje? Kokios priemonės galėtų skatinti kosmos programą? kozme programos turėtų būti remiamos. Galiausiai norėtume išgirsti konkrečiau, kokių priemonių ketinate imtis siekiant remti mažas ir vidutinės įmonės, kurios turi kovoti su nesažininka konkurencija. Po turint galvoje TTIP susitarimą. Labai svarbu, kad mažų ir vidutinių įmonių sektorius ES būtų stiprus. Ar turite kokių minčių, kaip būtų galima spręsti TTIP mm, sukeltas pasiekmes? Dėkuoju. politinių frakcijų atstovai pasisakė, o dabar kiti kalbėtojai. Ponas Piper, pirmasis kalbėtojas. Dėkuoju, pane pirmininkė, pane komisijos narė. Mažos ir vidutinės įmonės laukia TTIP susitarimo ir aš manau, kad e, turime šioje srityje daryti pažangą ir turime siekti, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų garantuotų privalumų. Šiame kontekste norėčiau pakalbėti apie konkurenciją su Kinija. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tai yra rimta problema, ypač keramikos pramonės sektoriuje, aliuminio pramonėje, pramonės sektoriuje, būtent tose sektoriuose mūsų mažos ir vidutinės įmonės labiausiai kenčia nuo dempingo. Uh, Komisijos numatyta tvarka, procedūros užtrunka per ilgai, net e, po keletą mėnesių ir dėl to, dėl nesažningos konkurencijos su Kinija daugelis mūsų mažų rytinių įmonių gali bankrutuoti, todėl reikėtų siekti, kad konkurencingumo procedūros būtų veiksmingesnės ir greitesnės. Praeitą savaitę mes e, sprendėme, ar e, norime pasiekti 40 procentų energijos sutaupimo tikslą. Aš ir daugelis e, kitų kolegų mano, jog dėl šių priemonių nukentės taip pat mažos ir rutinės įmonės. Pavyzdžiui, tos įmonės, kurios e, užsima elektromobilumo klausimais. Joms reikės daug e, energijos, tad e, tas tikslas bus nesuderinamas su inovacijomis, su darbo vietų, kurį man norėčiau paklausti, ką komisija mano šituo, šituo aspektu. Toliau EFSI fondas strateginių investicijų fondas. Aš vakar beje lankiausi energetikos ministerijoje ir man buvo pasakyta, jog tiems projektams, kurie gyvendami Vokietijoje ar Lenkijoje, nepaisant to, kad valstybiniai bankai skiria paramą, e, tie projektai nėra pakankamai e, remiami, todėl kad niekas nežino, kad yra strateginių investicijų fondas. Reikia daugiau informacijos, reikia daugiau skaidrumo ir komisija taip pat turėtų užsimti didesnį reklamą. Ačiū, kolega. Kolega Roil. O komisarė, herzlichen Dank. Dėkuoju, pana komisijos narė. Dėkuoju už jūsų dedamas pastangas. Aš norėčiau reaguoti į vieną aspektą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia palaikyti e, mūsų pramonės sektorių, daugelis kolegų taip pat e, kalbėjo, tai reiškia ne tik tai, kad turi būti taikomas tam tikros tikslinės priemonės, bet ir kad e, turi būti mažinamos įvairios kliūtis ir kad nebūtų per daug smulkaus reglamentavimo. Buvo minėtas, minėta Kinijos keliama e, problema šiame kontekste. Tačiau mūsų e, iš metalų priekybos sistema taip pat yra tokia komplikuota, kad e, jinai daro neigiamą įtaką, pavyzdžiui, plieno sektoriui. Galbūt komisija turėtų pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti geresnės sąlygas įmonėms per e, emisijų e, priekybos sistemą. Aišku, galbūt turėtume taip pat e, truputį, truputį mažinti aplinkosaugos tikslus. Padėtis dabar yra tokia, kad ir komisija, ir parlamentas kalba apie tai diskutuoja, tačiau turime gražiamis priemonėmis siekti naštos mažinimo įmonėms, ypač plieno sektoriuje. Ačiū, kolega. Kolegė Werner, kitą kalbėtą, prašau. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin. Ich möchte auch. Dėkoju. Pane pirmininkė, pane komisijos narė, turiu klausimą dėl Kinijos. Kinija elgesi vis agresyviau ir agresyviau Kinija perėmė žinoma pramonės įmonė Vokietijoje ir tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip mes galime sustabdyti Kinijos ekspansiją. Aš manau, kad abipusiškumo principas turi būti taikomas ir turime išnaudoti jo potencialą. Jūs e, turbūt turite konkrečią nuomonę šito klausimu ir norėčiau ją sužinoti. Toliau e, geležinkelio sektorius. Praeitą savaitę per plenarinį posėdį jūsų nebuvo ir todėl negalėjome išklausyti e, jūsų pozicijos. Joks komisijos narys, kuris kurio dar, darbo sritis susijusi tiesiogiai ar netiesiogiai su geležinkeliu sektorium, nedalyvavo per, per plenarinę sesiją, todėl e, tai susilaukė dėlės kritikos. Norėčiau taip pat paklausti, kada jūs pasiūlysite pradėti dialogą dėl geležinkelio sektoriaus, nes turime, e, turime padėti ne tik tai plieno pramoniai, bet ir geležinkelių sektoriui. Ir norėtume išklausyti jūsų nuomonę, kokia yra jūsų pozicija, ką jūs ruošiatės daryti siekiančio tikslo. Kojo, kolegė Koja. Toja, prašau. Buongiorno, signora komisarija. Um... Ehm, Dėkuoju, ponė komisijos narė. Aš manau, kad e, bendra pramonės strategija būtų labai tinkamas dalykas. Pernai mes, pernai mes kalbėjome apie e, tokią strategiją, tačiau e, turime čia ne, neprarasti tam tikrų šansų. Pavyzdžiui, Horizon e, programa, žinome, kad čia kol kas dar lieka nepanaudotų daug resursų, toliau mažos ir vidutinės įmonės. E, inovacijos, moksliniai tyrimai, siekiant, kad e, moksliniai tyrimai e, būtų konkrečiai gyvendinami ir prieitų iki prekybinės stadijos. Taip pat e, įvairios atitinkamos priemonės, kuriamis siekiama pateikti rinką naujus inovuojančius produktus, Turint omenyje tą bendrą pramonės strategiją, norėčiau sužinoti, kaip jūs numatote koordinuoti įvairius instrumentus, įvairias priemonės ir tas, kurias aš minėjau, nes tai yra labai svarbu pramoniai. Labai svarbu koordinuoti visus tuos dalykus. Čia kolegos e, minėjo tam tikrus prioritetus, buvo minėtas ir geležinkelio sektorius, tai yra tie sektoriai, kur esame lyderiai, turime naudoti instrumentus, visas įmanomas priemonės, ne bet kaip, tas procesas turi būti koordinuojamas. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs numanote tai daryti, kaip jūs numanote užtikrinti tą koordinavimą, siekiant, kad Europa pasivytų savo atsilikimą nuo kitų pasaulio dalių tam tikrose sektoriuose, o kur yra lyderiai, kad išlaikytų savo lyderystę. E, Mr. Blanco Lopez. Kolega Blanco Lopez. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū taip pat poniai komisariai už pateiktą informaciją. Aš taip pat noriu pabrėžti būtinybę žengti pirmin, kad ES vėl būtų industrializuota. Tai reiškia, kad reikės veiksmų, reikės, kad naujų galimybių, naujų nišų ieškotų Europos komisija. Kai dėl skaitmeninimo, dėl TTIP jūs pati, ponė komisarė, kalbėjote apie kultūros pramonę. Ten buvo kuriamos darbo vietos, nepaisant ekonominius slogučio. Tad būtina apie tai kalbėti, būtina taip pat kalbėti apie kitus klausimus. Autorių teisės, pavyzdžiui, kaip e, užtikrinti, kad autoriai gautų teisingą atlygį. Juk kūrybos pramonė, autorių teisės e, e, padeda kurti darbo vietas ir jeigu nebus tų autorių, tų kūrėjų, neturėsime kūrybos pramonės. Jūs kalbėjote apie duomenų apsaugą, apie duomenų panaudojimą. Būtina užtikrinti, kad duomenys būtų naudojami tinkamai ir tinkamai saugomi. Kalbėjote ir apie dar vieną klausimą, kurį minėjo ir kolegos. Tai yra grėsmė, su kuria susidarė mūsų juodoji metalurgija. Kaip galėtumėm jai padėti? Kai matome, kokios praktikos įmasi Kiniją, parduodama savo plieną. Galėčiau minėti ir eilės kitų pavyzdžių. Aš manau, kad komisija yra atėjęs laikas imtis apsaugos priemonių, ypač tų sektorių, kur patiriami didžiausi sunkumai. Yra tokių įmonių, kuriams reikalinga daug energijos, pavyzdžiui, aliuminio pramonėje arba juodosios metalurgijos rytyje energijos sunaudojama daug. Uh, Šiandien buvo kalbama apie socialinio Europos fondo įkūrimą, kad būtų galima e, numatyti kompensacijas toms pramonės šakoms. Nes mes matome, kad e, jos susiduria su nesažininga konkurencija ES viduje. Kai kurios valstybės tiesiog turi galimybės padėti savo įmonėms, jiems padeda ir tuomet kitos, kurios pagalbos nesulaukia, negali konkuruoti lygiai vertiškai su kitomis. Vokietija, pavyzdžiui, Italija, padeda savo įmonėms. Ir, ir vienintelis dalykas, kurį reikėtų daryti šiuo atveju, kad visi sulauktų pagalbos, sukurti tą socialinį fondą, kad būtų galima padėti visiems, kam reikia. Tereza Griffin, prašau. Uh, you, Jersey. Uh, you, uh, dėkuoju pirmininkui, dėkuoju komisijos nariai. Pirmiausia, aš tikiuosi, kad išimties karalystės perspektyvos mes vis dar būsime dirbsime kartu, nes tik tai dirbant visoms 28 valstybėms narėms kartu mes galime kovoti su Kinija. Mes tokios kelios bendrijos, kelios, keli pramonės sektoriai e, patyrė labai didelį šoką. Mes turime remti visą tiekimo, paskirstimo grandinę ir padėti tom nukentėjusiam bendruomenėm. O kai kalbame apie kokybę, reikia kalbėti apie sąlygas, kokybės standartą, socialinį dempingą, ne vien plieno pramonė. Keramika ir stiklo pramonė taip pat yra nesažininkas konkurencijos sąlygos ir turime kolektyviai imtis veiksmų, skubiai, milijonai darbo vietų gali nukentėti visoje ES, ne vien Junktinėje karalystėje, jiems iškyla grėsmė, mes turime apsaugoti tas darbo vietas, padėti mūsų bendruomenėms. Energijos vartojimo efektyvumas labai yra svarbu ir būtina imtis veiksmų toje srityje, padėti skurdžiausiams 50 milijonų ES piliečių gyvena e, e, e, energetinio skurdo sąlygomis. Mes negalime palikti žmonių, kurie gyvena energetinio skurdo sąlygomis. Mes turime apjungti pramonės e, politika, ne vien ITRE ar KULT ar ITRE ar ENVI turi dirbti. Mes turime jungtinių veiksmų imtis pramonės politikos srityje, tiekimo ir paskirstimo grandinėje. Taip pat turime apsaugoti tai, ką jau sukūrėme ES mastu. Ačiū. You, Dėkuoju. Edvard Martel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė, bent jau taip jūs ką tik dar kartą pakartojate, tačiau įspėjate mus dėl to, kad sunku gali būti Europos komisijoje diskutuoti e, Birželio 23 dieną šiuo klausimu. Ir čia leiskite man nustepti, kodėl taip vėlai vyksta ta diskusija Liepos 23 dieną. Tuomet parlamentas atostogaus. Negalėsime reaguoti į tai, ką pasakys Europos komisija. E, tą galėsim padaryti anksčiausiai rugsėjį. Ar ta data nebuvo pasirinkta kaip spastai? Nes kai kurie iš jūsų kolegų mielai apseitų be Europos parlamentų nuomonės, nes jie žino, kad daugelis iš mūsų esam prieš nusiteikę tokio statuso suteikimą Kinijai. Bet ne tik mes. Europos Sąjungos e, profesinių sąjungų konfederacija vienbalsiai Tad jie nesuoja 50 milijonų darbuotojų pasakė, kad jie yra nusteikę prieš tokio statusų suteikimą Kinijai. Rytoj regionų komitetas balsuos dėl rezoliucijos panašia linkme, kur Europos komisija bus raginama dėl to, kad rinkos ekonomikos statusas nebūtų pripažintas Kinijai. Tačiau tuo pat metu, jeigu susijęsime e, šį klausimą su prekyba taršos leidimais, tai norėčiau pasakyti štai ką. Ta, ta sistema ATLP sistema yra gera sistema. Aš esu dirbęs vietosios metalurgijos srityje ir galiu pasakyti, kad tai yra geras dalykas mūsų planetai ir darbuotojams taip pat. Tačiau, ir tas tačiau yra svarbus, ši sistema efektyviai veiks tik tada, jeigu bus e, įgyvendinama visos planetos mastu, nes planeta juk yra kažkas globalaus, globalizuota, reikėtų, kad būtų aiškiai suvokta, kad Europa juk nėra kažkokiam vakume, kur ir egzistuoja tik į vieną. Jeigu kalbame apie ATLP, e, tai tuomet galime pasakyti, kad sunku bus E, apskritai konkuruoti su Kinija, jeigu, kuri parduoda savo plieną už savikainą 37 milijonai tonų. 37 e, tūkstai, milijonų e, tonų plieno kiniško pateko į Europą. Jeigu paskaičiuosime, kad tona CO2 kainuoja 10 eurų, tai tuomet nesunku bus paskaičiuoti, kiek prarado Europa, siekdama modernizuoti savo pramonę, kad nebūtų kenčiama aplinkai. ta e, prekybos taršos leidimai sistema ir, ir, ir galėtų būti tokios, to, tokia priemonė, dėl kurios labai brangiai gali sumokėti mūsų įmonės. Uh, much, Dėkoju, gerbiamas kolega. Ar yra kitų prašymų pasisakyti? Gerbiami kolegos, ne. Daugiau kalbėti niekas nenori šiuo klausimu. Tad kreipiuosi į Jūs, ponė komisarė. I will try to do my best. Um, so I, I will try to, to answer maybe in blocks because. Uh... Pabandysiu atsakyti pagal klausimų grupės. Tai būtų turbūt lengviausias būdas. O jeigu į kažką nespėsiu atsakyti, pateiksiu atsakymus raštu. Toliau dėl 20 procentų pramonės dalies mūsų pramonėje. Žinoma, ES dar nėra pasirengusi pasiekti tų 20 procesų, bet tai, ką sakė ponia Griffin, jinai iš dalies atsakė tą klausimą. Mes turime apjungti viską, visus, visas atskiras dalis į vieną vietą, nes pramonė yra vis labiau priklausoma nuo papildomų veiklos sričių informacinės technologijos, paslaugos, inovacijos. Ir čia mes bandome labai tiksliai viską nustatyti dėl pramonės skaitmeninimo, dėl švarios, neteršiančios pramonės. Nes labai svarbu tas visas sritis apjungti. Ilgalaikės investicijos. Mes dirbame prie jų, Ir išsamų atsakymą jūs rasite mūsų pramonės strategijoje, e, parengtoje kitiems metams. Nes mes turime vėl įvertinti pramonę ir paslaugas, kaip jos e, veikia kartu. Kai kuriuose sektoriuose 70 procentų vertės sudaro, apyvartos vertės sudaro paslaugų sektorius, pavyzdžiui, automobilių pramonėje. 20 procentų Kitais metais e, pramonės strategijoje rasite aišku atsakymą, bet mes negalime kalbėti vien apie gamybos e, sritį, apie fizinį produktų gamybos procesą. Toliau dėl energijos. Nemažai klausimų susijusių su energija ir energetika. Pirmiausia, aš nepritarsiu kainų didinimui Antras dalykas yra svarbiausias energetikos e, sąjungos tikslas. Aš tikiu, kad klimato politika neprieštarauja pramonės vystimuisi, ypač dabar šiais laikais. Iš vienos pusės mes negalime sauliaisti nužudyti mūsų pramonės, bet taip pat negalime gyventi tokioje visuomenėje, kur nėra laikomosi klimato e, kaitos tikslų tie labai aukšto lygio tikslai ir sprendimai yra priimti taryboje. O komisija, kai kalbama apie priekybos taršos leidimais peržiūrą, 2015 m. Liepą pasiūlyti. Dabar vyksta mm, diskusijos tarp teisės aktų leidėjų. Mes prisidedame, kiek mes galime, kaip ir anksčiau. Ir jeigu pasižiūrėtumėte ankstesnius pasiūlymus, komisijos pateiktus. Ir tai, kas dabar yra svarstama taryboje, matome esminių skirtumų. Žinau, kad to nepakanka pramoniai, bet netgi šį rytą aš buvau susijusi su pramonės, kurios suvartoja daug energijos atstovais ir mes svarstėme, kaip galėtume geriau peržiūrėti mm, priekybos taršos leidimai sistemą. Aš tikrai noriu atstovauti Europos pramoniai ir aš bandžiau įsiklausyti visus partnerius sustikimo metu. Kaip sakiau, Europa negali leisti savo pražudyti savo pramonę, bet taip pat negalime atsisakyti ir savo siekių. Ir šiek tiek aš jau keičiu savo poziciją. Mes turime atsižvelgti ir klimato kaitos padėtį, nes pasaulis keičiasi globalia prasme. Per 20, po 20 metų pasaulis atrodys visiškai kitaip. O šiuo metu mes išgyvename tą laikotarpį, kai turime užtikrinti uh, saugias veiklos sąlygas visiems. Turime didinti pastangas dėl energijos vartojimo efektyvumo Reikėtų naudoti skirtingus degalus, naudoti kombinuotus degalus, šildymo ir elektros energijos. Ir tai bus aptariama ir diskusijose taryboje. ETS leidimų paskirstimas tai yra tarybos sprendimas, kompensuoti netiesioginės išlaigas yra gera mintis, gera idėja, bet reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas bendroje energetikos rinkoje. Bet tai bus labai e, sunku tokią idėją pristatyti tarybai. Gali taryba tokios idėjos nepriimti. Toliau plienas ir Kinija. Kartu apžvelgsiu tos klausimus. Jūs kalbėjote ir apie kitus sektorius, kurie bando apginti savo pozicijas, kai kalbama apie nesažininkas priekybos praktikas. Akivaizdu, kad mes privalome pasinaudoti visomis priemonėmis, siekiant apsaugoti ES plieno gamintojus. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. E, plieno sektorius yra labai svarbus. Prekybos apsaugos mechanizmas turėtų būti sustiprintas, turime rekordinį lygį aktyvių priekybos apsaugos priemonių. Žinau, kad tai ilgas procesas, dėl to mes pasiūlėme priekybos apsaugos modernizavimo dokumentų rinkinį. Dėja, jis buvo užblokuotas taryboje, netgi vakar kalbėjausi su Niderlandų pirmačia valstybe. Ir kartu su jais būtent, būtent dėl šio klausimo mes negalėjome rasti bendro sprendimo, nes yra pasipriešinimas taryboje iš daugelio valstybių narių, ypač iš tų, kurios garsiai kalba apie tai, kad reikia apsaugoti mūsų plieno pramonės sektorių. Komisija imasi veiksmų ir parlamentas taip pat imasi veiksmų, suteikdamas paramą. Taryba taip pat dalyvauja procese, bet kaip sakiau anksčiau, ne visos valstybės narės pritarė mūsų mąstymui. Mes paspartiname šį procesą, sprendimų prieimimo procesą, e, siekiant apie priekybos apsaugą, kalbant apie priekybos apsaugos mechanizmą, e, šeš, šeši mėnesiai e, jau praėjo, tai, ne, tai nepatenka į mano kompetenciją priekybos komisijos narys, už priekybą atsakingas tai kūruoja. Toliau Kinija ir rinkos ekonomikos statusas. Nieko dar nėra nuspręsta. Pirmoji diskusija vyko komisijos kolegijoje dėl suteikimo Kinijai rinkos ir ekonomikos statuso. Tikrai nebuvo vieningos nuomonės kolegijoje. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad Kinija tikrai nėra rinkos ekonomikos valstybė ir mes turėtume pagalvoti apie kokį nors gana sofistikuotą sprendimą, turime rasti tokį. Komisija netrukus pateiks savo pasiūlymą. Kaip sakiau, mano požiūris yra žinomas, reikia rasti kompromisą per dviejų savaičių laikotarpį ir aš tikiu, kad tas kompromisas bus surastas. Per nelik dokumentų ant mano stalo. Toliau FSA ir kosmą. Pirmiausia, mes jau matome pirmuosius rezultatus e, tų fondų, kurie galėtų būti panaudoti pramonės projektams. Daug kartų esu minėjusis, kad mums reikia pramoninių e, projektų, ne vien infrastruktūros projektų. Valstybės narės teikia pasiūlymus, Nėra kol kas daug pasiūlymų, pramoninio pabudžio pasiūlymų, bet FSA e turi tam tikras galimybės remti mažas ir vidutinės įmonės. Joms tai yra didžiulės galimybės. Dabar yra pasirašytos sutartis tarp nacionalinių tarpininkų, kai kuriuose valstybėse narėse, ne visose. Tas procesas spartėja, e, infrastruktūra leidžia viską padaryti greičiau. Dėl kosmo. Turiu pakartoti dar kartą atvirai. Nesu iki galo patenkinta, kaip veikia kosmo. Tai gera priemonė. 8 milijardai eurų skiriami, mes e, skatiname šios sistemos naudojimą, yra nemažai gerų projektų, kurie bus finansuojami, bet dėje turėsiu kitais metais jau pasitraukti, bet mes turėtume kažkaip suderinti tinkamai tuos finansinius srautus, kad pagrindiniai kriterijai būtų išlaikomi kad pinigus gautų tie, kurie turi jos gauti. Turime atsižvelgti į skaitmeninę ir inovatorišką mūsų ekonomikos e, sritį. Dėl gelžinkelio pramonės. Pone Venė, tai, ką jūs sakėte, yra svarbus dalykai. Parengtas ketvirtas geležinkelio dokumentų rinkinys, vieši ir privatus partnerystės projektai jau vykdomi. Tai yra iš dalies sprendimas siekiant stiprinti konkurencingumą ir inovacijas. Tik galiu pasakyti, kad aš atvirai nusiteikusi dirbti toliau. Komisijos pozicija buvo pati, pristatyta praėjusią savaitę plenarinėje e, parlamento sesijoje. Ir kaip minėjau, visos tos iniciatyvos, tai yra geležinkelio sektorius ir ketvirtas geležinkelio dokumentų e, rinkinys turėtų padidinti geležinkelio tiekimo grandinės konkurencingumą. Kas dar liko? Kokie klausimai? dėl šunamųjų ginklų. Pasiūlymas grindžiamas geriausiais sprendimais, kurie jau yra įgyvendinti valstybėse narėse. Vyksta diskusijos parlamente ir taryboje. Devinto birželio vidaus reikalų taryba sutarė dėl bendrojo požiūrio, nes tai, ką mes stebime ir ką matome, nacionaliniai teisės aktai yra nepakankami rėmėmės geriausiais pavyzdžiais, kas šiuo metu veikia Europoje. Ir tai įtraukėme į vieną dokumentų rinkinį. Yra labai svarbus klausimai, žinau, kokia yra medžiotojų pozicija, kitų, bet aš labai jūs raginu pritarti tam dokumentų rinkiniui. Kas dar? Manau, kad daugmaž atsakiau visus klausimus kriterijai dėl priekybos taršos leidimų. Tai yra bendras teisėkuros klausimas. Atsakysiu pateikusi klausimą parlamentariai. Mes labai aktyviai veikiame, aš asmeniškai ir mano tarnyba. Dalyvavome diskusijose tarybos lygių dėl priekybos taršos leidimais sistemos. Ir vėlgi dar kartą turiu pasakyti tą patį ką sakiau jau daug kartų. Labai lengva kritikuoti komisiją dėl mūsų patiktų pasiūlymų. Bet reikia atkreipti dėmesį ir visi tai žino, kad pirmieji pasiūlymai ir pirmosios idėjos buvo priimtos taryboje labai aukštų lygių. Aš girčiau labai daug skundų iš ministrų atsakingų už pramonės atskirus sektorius, už ekonomiką dėl priemonių priekybos taršos leidimais sistemos. Pavyzdžiui, svarbiausias dalykas yra klimato sustrimai, kaip paskutinis Paryžyje ir ETS, tai yra klimato kaitos sustarimą ir ETS sistema turėtų būti labai aukštų lygių sprendžiami. Taigi komisija tik tai vykdo, kas jau yra nuspręsta aukštų tarybos lygių ir būtų labai nesažininga pulti ir kritikuoti komisiją. Nors aš turiu pasakyti, kad aš dažnai esu pramonės pusėje, bet pasaulis labai sparčiai keičiasi ir po 20 ar 30 metų mūsų pramonė atrodys visiškai kitaip. Jeigu paklausite, pavyzdžiui, apie anglės sektorių, tai aš manau, kad kartu su valstybėmis narėmis turime dirbti, rengdami strategijas, kaip performuoti mūsų pramonę ir energetikos sistemą ateinančiais metais. Mes energetikos rinkos padalinėje tai darome, taip pat kitas iniciatyvas rengdami komisijoje. Mano pramonė, pramonė visada yra pati svarbiausia. Ačiū. Ačiū, ponia komisarė už jūsų išsamius atsakymus į mūsų klausimus. Manau, kad kitą susitikimą turėtume surenkti rūdienį. Nes mums taip pat reikalinga renktis 2017 metams. Ir turime diskutuoti daug plačiau. Visos tos temos mums taip pat labai svarbios. Kolegos, ačiū taip pat jums už diskusiją. E, sėkmės jūsų veikloje ir iki susitikimo dar šiemet. Na, iš tikrųjų, tradiciškai su komisarais bent du kart per metus susitinkamas, sako pirmininkas. Uh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, kita labai svarbi tema - įtre komiteto prioritetai dėl 2017 metų biudžeto. Visai nesiniai sakiau, kad turėtume renktis 2017 metams. Europos komisijos programa, parlamento programa, ES programa kitiems metams turi būti numatyta. Turi vykti struktūrinis dialogas su komisarais šiomis temomis. Biudžetas 2017 metams bus labai svarbus dalykas ir dabar keisimės nuomonėmis su pranešėju Jensu Geiriu. Jis yra biudžeto komiteto pranešėjas. Jis renks pranešimą dėl Europos parlamento biudžeto kitiems metams. Mėly bičiuliai, sako pirmininkas. Norėčiau paprašyti tylos. Uh, well, um, well, Mr. De Geyer is together, but you would like to say something? Norite kažką pasakyti, ar ne? Prašom. No, Presidente, um, avrei una questione generale da... Aš turiu bendro pabudžio klausimą, pirmininkė, bet dėl to turiu truputį nutraukti mūsų darbo eigą. Tačiau, kai baigsite galbūt nagrinėti tą klausimą, tuomet aš pateiksiu tą savo klausimą. Gerai. Se mi permette solo un minuto. Bet e, labai trumpai mano klausimas užtruks tik tai minutę. Pone pirmininkė, aš noriu pasakyti, jog pakankamai dažnai mums neatsakoma į klausimus ir e, tai yra keistas dalykas. Galbūt e, mūsų pašnekovas nesuprato to klausimo. Aš dabar, pažiūrėjau, paklausiau komisijos narės kai kurių dalykų, jinai visiškai neatsakė į tai. Tai e, komisijos e, nariai ar ekspertai, kuomet dalyvauja mūsų posėdžiuose, paprastai atsako į klausimus. Ir jeigu jiems būna neaišku, tuomet jie sako, ponė Toja, mūsų, jūsų klausimas buvo neaiškus, prašom patikslinti. Uh, Arba sako, atsakysim kitą kartą. Todėl aš norėčiau paprašyti, ponė pirmininkė, kad jeigu tai pasitiks vėl, todėl tai kad dabar buvo neatsakyta ne tik į mano, bet ir kai kurios kitus klausimus. Ir man dėl to labai gaila. Turėtume priminti kalbėtojai, kad jinai turi atsakyti tos klausimus. All... Na, tiesą sakant, bėda yra ta, kad aš visų klausimų neatsimenu. Tad man sunku pasakyti, ar buvo atsakyta į visus klausimus ar ne. Pone vicepirmininkė, aišku, yra viena. Kai vyks kiti susitikimai su komisare, kai komisijos nariai bus galimybė apibendrinti diskusijas. Aš paklausiu kolegų, ar jie nori pakartoti savo klausimus, nes juos neišgirdo atsakymų. Tai štai tuomet man bus aišku, kas čia įvyko. Kartais kolegos tiesiog e, duoda ženklą ir sako, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, leiskite man sureaguoti, paklausti. Ir aš iš karto po komisarės kalbos aš suteikiu žodį. Šį kartą sal, iš salės niekas neprašė žodžio po to, kai komisarė apibendrino e, diskusiją. Mes nereagavom. Ateitie aš jūsų klausiu šito. Klausiu, gerbiami kolegos, ar norėtumėt dar užduoti kokį klausimą ar patikslinti. Na, naujiems klausimams tiksliau gal nebus skiriama laiko, bet aš tiesiog paklausiu kolegus, ar manėte, kad į visus klausimus buvo atsakyta, o gal kam nors neatsakyta. Ačiū, ponė Toja, už jūsų pastabą. Jūsų pasiūlymas yra puikus komitetų ir mes ateityje elgsimės atitinkamai. Jūs tiesiog tuomet neišdrysote sušukti iš vietos ir pasakyti, taigi neatsakėte, taigi atsakykite ir taip toliau ir panašiai. Dėl to nesulaukite atsakymų. Buona edukacijone. Our... Čia dėl išsiauklėjimo, ne dėl to, kad nedrįsau. Dėl biudžeto dabar sako pirmininkas. Dėl įtre pozicijos, dėl įgaliojimo trilogui e, buvo diskusija surinkta šį rytą. Svarbu yra štai kas. Mes norime, kad būtų numatyti aiškus prioritetai tarp visų svarbiausių temų. Mes norime tokio biudžeto, kuris leistų įgyventinti tuos prioritetus. Norėčiau priminti jums visiems, kad komisija 17 metų biudžeto projektą pateiks Liepos gale. Vėliau mėnesį, negu buvo tikimasi. Įtre e, pateikti pakeitimus galima iki Liepos 5 dienos 12 valandos. Taigi mes taip pat atidėjom diskusiją, atidėjom tą, prailginom šiek tiek tą laiką pakeitimams teikti. Įtre komitete balsuosime Liepos 12 dieną. Norėčiau paklausti kolegos, tai labai svarbu. Tiksliau norėčiau paprašyti, kad visi pakeitimai būtų rengiami angliškai. Na, neturėčiau atsiprašinėti aš dėl to, nežinau, kad kai kam tai sukels sunkumų tačiau mes negalime išversti jų iš visų kalbų į anglų, nes tam reikalingas būtų trys savaitės. O turėsime viso labo keletą dienų tarp balsavimo ir pakeitimų yra labai nedaug laiko, tad reikės um, pakeitimus teikti angliškai. 12 valanda, Liepos 5 diena, laikotarpis, kada galima teikti pakeitimus. Norėčiau pasakyti štai ką, laiko yra nedaug. Pirmasis trilogas vyks Liepos 13 ar 15, pranešėjas gal patikslins labiau. Bus tam tikrų bendrų rekomendacijų biudžeto komitetui. Tad labai svarbu, kad įtrė komiteto prioritetai būtų įtraukti į šį prioritetų sąrašą. Nes mūsų pranešėjas galėtų tuomet rengiamdamas rekomendaciją pasinaudoti, e, pirmajam trilogui rengdamas rekomendacijas pasinaudoti tuo, dėl ko bus sutarta. Pone Gali, norėčiau suteikti Jums žodį mūsų diskusijos pradžiai. Prašau. Ähm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Jums už padėties apibūdinimą. Jūs e, tikrai viską gerai rezumavote. Aš e, manau, kad uh, Jeigu būtume intensyviau dirbę per pastarąsias keletą savaičių, tai jau galėtume nagrinėti 17 metų biudžeto projektą. Tačiau komisija nusprendė atidėti keturioms savaitėms biudžeto projektą, nes reikia apskaičiuoti sąnaudas dėl mm, politikos pabėgėlių atžvilgių ir komisija laiku nespėjo užbaigti to apskaičiavimo, todėl e, dabar e, tik tai birželio pabaigoje toliau tęsis tas procesas. 24 birželio dieną vyks e, Junktinės karalystės referendumas, tačiau dėl to, aišku, mes negalim prikaištauti ar kal, komisijai ar kaltinti ją, nes čia ne jos kaltė. Padėtis Europos parlamente susidariusi Europos parlamente, žinoma, mums visiems po balandžio mėnesio plenarinės sesijos mūsų pozicija aiški, žinome, kokie yra mūsų prioritetai ir aš džiaugiuosi, kad per plenarinį posėdį mūsų pasiūlymas susilaukė didelės paramos. Remsimės tomis gairėmis, kurias patvirtinome darybose dėl biudžeto ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti iki metų pabaigos. Prisiminkime, kaip viskas vyko 16 metais dėl to biudžeto, kuris dabar įgyvendinamas. Tuo metu iššūkiai tikrai buvo labai dideli. O prasidėjusi pabėgėlių krizė, e, rubrika 4, taip pat e, trečia kategorija, vidaus e, reikalai. Čia susidurime su dideliais iššūkiais ir lėšų poreikio padidėjimu. E, visos laisvos lėšos buvo panaudotos ir dabar nebėra jokios, jokių maržų dėl uh, tų ribų, kurios e, buvo fiksuotos 16 metais. Tačiau krizė vis dar tęsiasi. Turime, turime vertinti tai, kas mūsų laukia, tačiau kol kas tai dėja nėra įmanoma. Pabėgėlių krizės priežastys juk niekur nedingo. Negalime pasakyti, kad problema buvo išspręsta iš esmės 2016 patirtos problemos ir tebe patiriamos problemos greičiausiai tęsis ir 2017 su visom biudžeto pasiekmėm. Ne visos valstybės įveikia ekonominę krizę. Tai yra faktas. Ir galiausiai negalime ignoruoti politinės ir institucinės aplinkos. Europos parlamentas, e, žvelgdamas į vidutinio laikotarpio perspektyvą, sugebėjo priimti neįlinės priemonės. Dabar tos specialios priemonės e, yra nesutarimo su taryba objektas. Ar tos priemonės gali viršyti biudžeto nustatytas ribas, tai yra klausimas, kuris keliamas rezoliucijų, kurią priėmėm. Ir mes galvojame, ar tos priemonės gali išeiti už numatyto biudžeto ribų. Bet žinome, kad iš šį klausimą parlamentas ir taryba žiūri skirtingai. Dabar, jeigu parlamento dėka nebūtų būsios panaudotos nepaprastosios priemonės, tai e, biudžetas būtų susidūręs su rimtomis problemomis. Yra taip pat EFSI garantijų problema. Mums pavyko sutelkti 3,8 milijardo eurų. Lieka dar dar reikia rasti nemažai lėšų, apie 8 milijardus. Dabar apie Turkiją galbūt net nešnekėsiu, tačiau e, sudartis su Turkija taip pat kelia mums naujų iššūkių ir sunkumų. Ir vis akivaizdžiau darosi, kad remiantis dabartinė mūsų biudžeto sistema mes e, atsidurėme tokioje padėtyje, jog e, kuomet nėra jokių krizių, visa tai veikia gerai, tačiau kuomet susidurime su tokiamis krizėmis kaip e, pabėgėlių krizė, su tuo, su ko susidurėme po 13 metų, viskas keičiasi ir iškyla dėlių sunkumų, todėl turime ir toliau e, tobulinti savo biudžetinę sistemą, remdamėsi ataskaitomis e, apie valstybių narių ekonominę padėtį, yra taip pat e, ekonomikos augimo metinė ataskaita, turime atsižvelgti į Europos semestrą ir turime ieškoti sinergijos tarp įvairių ekonominės politikos priemonių ir Europos biudžeto. Tos priemonės galėtų padėti mums užtikrinti papildomą vertę Europos lygmenių. Aišku, galbūt nereikia atsižvelgti į absoliučiai visus e, valstybių narių ataskaitų aspektus, tačiau šiaip ar taip tos ataskaitos turi būti siejamos su e, biudžeto procesu ir Europos komisija kaip tik tai gairėse siūlo taip tos problemos, su kuriomis mes susidarėme, iškils ir toliau. Strategija Europa 2020, jaunimo užimtumo iniciatyva, taip pat e, turės būti gyvendama toliau, toliau e, ko, kovos su skurdu programa iki 20 metų bei e, iškylančios mokėjimų bei išdo problemos. Yra priežastis to, kad e, mes e, susidurėme su, dels, su, su vėlavimu ir delspinigiais. Ir, ir tarp asignavimo mokėjimams ir e, asignavimo įsipareigojimams yra ir toliau didelis atotrukis. Tad e, susidurėme taip pat e, su ta problema, jog tie projektai, kurių sprendimas priimtas, tam tikra dalis jų yra neįgyvendinami ir čia kalba sukosi apie 50 milijonų, eurų sumą. Visa tai yra rimtos problemos ir dėl to gali susidaryti tam tikra problemų spiralė, su kuria mes susidarodame praeitėje, bet dabar gali būti sunkiau. Tad tokie yra biudžeto iššūkiai. Uh, Ačiū mūsų komiteto nuomonė, dėl jos buvo balsuota šį rytą. Norėčiau keletą dalykų, svarbiausių dalykų paminėti. Pirmiausia, norėtumėm, kad įtrė komitetas 2017 metų biudžete e, numatytų ekonomikos augimo skatinimą, remiantis e, žinių grindžiamą ekonomiką. Finansavimas čia yra ypatingai svarbus dalykas. Geriausias pasiūlymas yra daugiametės finansinės programos, kaip Kosme, Horizontas 2020. Iškyla laiks nuo laiko e, tų programų finansavimo problemų, reikės spręsti. Mes norime, kad būtų atkurtos biudžeto eilutės dėl e, Horizontas 2020 ir Connecting Europe priemonės. Mes norime apginti e, tą dalyką. Toliau Enisa. Informacijos saugumas. Enisa atsakinga už tai. Mes turime labai rimtai vertinti e, skaitmeninę bendrąją rinką ir skaitmeninę Europą. Tai tampa vis svarbesnim dalyku užtikrinančių mm, rinkos veikimą energetikos srityje. Norime užbaigti kurti bendrą energetikos rinką. Tai yra fundamentalus dalykas ir tai yra būtina sąlyga siekiant e, konkurencingumo tikslų visoje energetikos sąjungoje. Ben, bendros problemos, e, bendro intereso problemos yra labai svarbus. Energijos šaltinių įvairinimas, e, sujungimas sąsajos tinklų tiek dujų, tiek energijos, elektros energijos e, e, srityje. Toliau Asija agentūra yra ypatingai svarbi, kai kalbame apie energetikos rinkos kūrimą. Pakankami ištikliai Asija būtina tai užtikrinti. Enis ir Asija, dvi svarbios agentūros. Taip pat kreipiame dėmesį ir pabrėžėme įter programos svarbą. Ateitie bus priimami sprendimai neturimo ateityje ir biudžeto kontrolės komitete bus svarstamas šis klausimas už poros savaičių. Negalime pleisti tos temos, jinai svarbi. Toliau komisijos narė, vicepirmininkė Georgieva sakė, kad biudžetas turi užtikrinti rezultatus. Ką tai reiškia praktiškai įtre komiteto politikos rytyje? Turime geriau suprasti visą tai. Toliau, sąsajos tarp horizontas 2020 ir visų kitų biudžeto išteklių mokslinių tyrimų, inovacijų srityje. Taip pat sąsaja su pažangiomis specializacijos iniciatyvomis. Tai taip pat turėtų atsispindėti mūsų metinėme biudžete. Svarbiausius dalykus aš paminėjau mūsų komiteto požiūriu. Mes balsavome šį rytą. Ir dabar laukiu įtrio komiteto narių komentarų. Kas norėtų pasisakyti, pateikti pastabų, komentarų, kurios galėtų būti svarbios mūsų pagrindiniam pranešėjui? Pone Kapel, prašau, žodis jums. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Gairiui už labai atvirą pasisakymą, už patiktą įvertinimą, kaip viskas atrodys 16 pabaigoje ir 17 metų pradžioje. Tai labai praktiškas ir realistiškas požiūris, kurio jis laikosi. Jeigu kalbėčiau apie, e, jeigu kalbėtum tik apie lengvus dalykus, tai nebūtų prasmės E, dirbti, mes turime kovoti ir spręsti problemas. Pirmininkas sakė 50 milijardų, kur kalbama apie įsipareigojimo signavimus. Ir ta suma sumažėjo, kalbant apie visus projektus. Mes čia turime kalbėti į rezultatus, e, apie į rezultatus orientuotą biudžetą. Skaitmeninimas, energetika, svarbu, kad įsipareigojimo signacijos būtų tinkamos, kad atspindėtų poreikius, kad būtų galima tuos visus projektus įgyvendinti. Reikėtų didinti sumas, o ne mažinti. Mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, kai kalbame apie laikotarpio vidurio įvertinimą. Kaip sakė pirmininkas, mes išplatinome trilogo mandatą, tai buvo nurodytos pagrindinės kryptis, kurių reikia laikytis į trikomitete. Žinoma, visa tai kainuoja ir tai turėtų būti aptariama ir biudžeto komitete. Tai didžiulis iššūkis, kaip visą tai reikės išspręsti. Atsakymų dar neturime, ieškome jų ir linkiu jums sėkmės. Toliau, ponė Maragal. Ponas Maragal. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju. Mes ispaniškai ponas Gair kalbėjo apie vėlavimą. Ir dėl to kylančią dviejotą problemas, tas vėlavimas yra E, be kitako ir dėl Junktinės karalystės referendumo. Aišku, pabėgėlių krizė taip pat tam turėjo įtakos. Ir e, dabar ES lygmenių yra užsijama papildomais e, skaičiavimais dėl pabėgėlių ir, ir tuo prisidengiama, sakant, kad būtent dėl to yra vėluojama. Man atrodo, kad čia ne viskas yra uh, aišku. Aišku, mes pamatysime, kokia bus padėtis e, kitą savaitę ir matysime, ar mūsų tylėjimas iki referendumo ir neveikimas e, buvo tinkama strategija. Pone Gair, aš labai atidžiai jūsų klausiausi, aš manau, kad e, kad iš principo pritariu daugelio aspektų. Kitais metais mes e, turėsime peržiūrėti metę finansinę programą ir e, turėsime kai ką patikslinti kitų metų biudžete dėl to. Darybos aišku, nebus nei lengvos, nei malonios. Su visu to susidursime jau kitame pusmetyje. Aišku, panas Buzek minėjo įvairius e, reikalavimus, galime juos įtraukti į reikalavimų sąrašą, bet e, čia turime paminėti tokius aspektus kaip e, energetinį perėjimą, jo užtikrinimą turime būtinai siekti, kad būtų daroma pažanga šiame sektoriuje. Toliau e, Europos Sąjunga 2020 turime akcentuoti inovavimą čia. Jeigu norime, kad mūsų politika būtų veiksminga, turime tikrai nepamiršti šio aspekto. Taip pat e, turėtume būtinai apimti jungčių energetikos e, infrastruktūrų aspektą ir jungčių aspektą Europoje. Ponas Gair minėjo taip pat grounds to lands. Turime siekti sinergijos čia, šito klausimo aš su juo sutinku. Žinome, kad e, sinergija yra madingas žodis, tačiau turime realiai gyvendinti tai, apie ką esame diskutavę anksčiau, turime įtvirtinti tikrą sanglaudą, užtikrinti tikrą konkurencingumą ir daryti tai atsakingai, siekiant pusiausvyros siekiant tų tikslų turime ne. Ne vien tik naudoti visas esamas priemonės, nepaprasčiausias naudoti, bet e, daryti tai atsakingai. Turime labai konkrečiai apibriežti savo poziciją dėl COP21 praėjus jau beveik metams po to susitarimo, mūsų, mūsų frakcija balsavo prieš nuomonę. ITER atveju atsakomybės ir saugumo aspektai nėra įgyvendinami. Čia mes ėmės Europos komisijos informaciją, nes iš principo tai, kas daroma, tai yra alyvos pilimas į ugnį. Panas Roilas. Dėkuoju, ponė Gajer. Finansiniai klausimai tampa aiškesni, kuomet aiški situacija būna. Jeigu 50 milijardų per daug yra, tai 50 milijardų per daug. Aišku, kitais metais gali kilti taip pat problemų, tad mūsų atsakymas turi būti toks. Visos, visi komitetai turi galvoti, kaip apkarpyti biudžetą. Ar, ar aš blogai supratau? Mes turime galvoti apie tai, kaip veiksmingiau taupyti, kad išeitume iš to uždaro rato, nes antraip mums iškils labai rimtų problemų, ar ne taip? Benito Ziluaga. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šiuo metu Mes, e, mes, mes manome, kad e, galime siūlyti įvairius e, tikslus ateinantiems metams, tačiau jeigu nebus pakankamo biudžeto, viskas taip ir liks popieriuje. Diskusija biudžeto klausimai yra labai e, svarbi kalbant apie pajamas, tai mes pasisakome už tai, kad ES biudžetas būtų didinamas, bet kita vertus turi būti užtikrinamas didesnis lankstumas, kad galėtume spręsti tokias problemas kaip e, pabėgėlių krizės problema. Kalbant apie pajamas, mes turime įtvirtinti teisingesnę e, sistemą ir, ir e, turime užtikrinti, kad privačių investicijų priemonė taip pat būtų platesnės apimties, nes turime visų pirma domėtis, kuo tas ar kitas projektas gali būti konkrečiai naudingas piliečiams. Tad diskusija apie biudžetą tikrai yra svarbi, nes čia kalba sukasi apie vieną ir tą patį paketą. Mes manome, jog, kaip sakiau, būtina didinti biudžetą ir horizontas 2020 finansavimas buvo mažintas. Mes manome, kad e, moksliniai tyrimai yra labai svarbus dalykas mūsų pramonės sektoriui. Ir e, turime to nepamiršti, taip pat turime nepamiršti, jog e, mūsų gamybos sistema turi būti tvari ir turime siekti to tvarumo gamybos e, cikle. Todėl čia turime remtis ne iškastiniu kūru ir čia svarbu ne įvairių projektų mastas, E, turime galvoti apie atsinaujinančius energijos šaltinius, nes nesvarbu, kad projektai yra labai plačiaus apimties, infrastruktūriniai, jeigu jie yra netvarūs, tai tamet jie mums nėra tokie svarbu. Kaja Gair. And maybe answers. Prašysime jūsų pastabas ir galbūt atsakymus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, trumpai. kolegos pareiškė savo nuomonę, aš pritariu tam, kas buvo čia pasakyta. Aš atstovauju e, savo komiteto nariams ir suprantu dabar geriau įtre komiteto poreikius negu galbūt kitų. Ponas Roil yra praktiškai teisus. Iš tikrųjų, kiekvienas komitetas man pateikia sąrašą su savo poreikiais ir tie poreikiai yra dažniausiai pagristi. Tačiau negaliu pasakyti, kad su taryba dėrybų pabaigoje galėsiu įteikti po dovaną kiekvienam komitetui. Nieko negaliu pažadėti. Manau, kad turime likti realistais. Mūsų svarbiausia problema, poneroj, yra ne tai, kad neįmanomas e, kažko išspręsti, tiesiog valstybės narės mums sako nuolatos, kad vidutinai laikotarpį Europos Sąjunga turėtų leisti mažiau pinigų, tai ir e, kai iškyla nauji politiniai iššūkiai, sakoma, reikėtų, kad ES biudžeto priemonėmis tos problemos būtų išspręstos. Bet juk negalima nuolatos mažinti mums biudžetą ir nuolatos reikalauti didinti e, išlaidas, skiriant naujas užduotis. Tiesiog pasiekėm tą ribą, kai taip veikti nebegalima. Tai arba dabar valstybės narės turi priimti atitinkamą sprendimą, kas nebebus finansuojama, arba reikia tiesiog padaryti kitas išvadas ir sustiprinti ES biudžetą. Turime visą eilę užduočių, nu, kurias mums numato sutartis. Turime užduotis, kurios mums skiriamos pagal tarybos sprendimus ir norime kuo geriau visą tai įgyvendinti. Biudžeto požiūrių Svarbiausia yra štai, kas taryba nusprendė, kad mes 510 tūkstančių pabėgėlių priimsime, tačiau neskirsime tam pinigų, nes e, neišeina jų skirti. bent jau metų pradžioje reikia elgtis rimtai ir pasakyti, kad politinis sprendimas buvo toks ir kad darysime viską, kad tas sprendimas būtų tinkamai įgyvendintas, kad jis funkcionuotų. Nes jeigu paaiškės, kad tai yra neįmanoma, teks susitikti su valstybių narių atstovais ir su Europos komisijos atstovais bei biudžeto institucijų atstovais. Ir spręsti, ką daryti, kai paaiškės, kad nebeįmano funkcionuoti su mažiau išlaidų. Kai dėl ITER. Norėčiau paprašyti elgtis šiek tiek, na, sažiningiau galbūt. Šio projekto atžvilgių susiklostė sudėtinga situacija. Parlamentas sutiko patvirtinti biudžeto įvykdymą agentūrai. 16 metais buvo numatyta mažiau pinigų, nes įgyvendinimo problemų susikaupė, vėlavimo atsirado. Ir štai dabar, jeigu pasakysim, kad iš, ter, paimsime lėšas, kad nebūtų galima finansuoti kai kurių kitų projektų, tai juk nereikš, kad tai yra pabaigos pradžia, tai reikš, kad mes tvarkingai elgiamės su savo pinigais. Tai reikš, kad ten, kur lėšos nebuvo reikalingos, jo, iš, iš ten jos paimamos ir paskiriamos kitiems projektams. Aš manau, kad turime diskutuoti dėl to dalyko ir jeigu paaiškės, kad reikia mažiau pinigų negu reikėjo, tai tuomet turėsime priimti teisingus biudžeto sprendimus. Kitaip tariant, tai tikrai nereiškia, kad turime projekto atsisakyti, tačiau manau, kad turi būti manoma lėšas perskirstyti reikalui esant, be didesnių problemų. Kolega Maragal paminėjo dalyką, už kurį norėčiau jam padėkoti. Jis sakė, kad, kad finansų priemonės nebuvo, e, ne, nėra ta priemonė, kuri gali padėti sanuoti mūsų biudžetą. Finansinių priemonių pagalba mums pavyko geriau investuoti turimės lėšas, šiuo požiūriu viskas yra neblogai. Tačiau sulaukėme komisijos perspėjimo, kurio turim nepamiršti. Svarbu, kad tie pinigai būtų tinkamai investuoti per įvairius fondus. Tai yra proga kai kurioms valstybėms narėms sumažinti biudžetą. Ir kaip jau sakiau pradžioje, nebeturime tiek daug veiksmų laisvės, tada Raginu kolegas, kad savo šalyse e, kalbėtų taip, kaip kalba čia, jei manome, kad ES biudžetas gali dar finansuoti vieną ar kitą projektą ar papildomų priemonių pagalbą ar iš valstybių narių įmokų. Tai, tai, tai tą ir turime pasakyti. Tiesiog nereikia grįžus į savo valstybę sakyti, kad ES turi per daug pinigų, blogai tuos pinigus išleidžia ir taip toliau ir panašiai. Nes būtent tokios šnekos mus įstumė tokią situaciją, kurioje dabar yra ES. Tai be abejo nėra vienintelis faktorius, bet turime elgtis sąžiningai. Mes remiame daug įdomių projektų turimomis lėšomis. Dėkuoju. Ačiū už pastabas. Jos labai svarbios mums visiems. Turime ištikrinti atvirumą, sažiningumą, pasitikėjimas yra labai svarbus. Tai yra svarbiausias dalykas, ką mes galime rasti jūsų pasisakymę. Mes labai rimtai e, vertiname jūsų pasisakymus ir pastabas. Pritarėme jūsų prioritetams. Jie yra svarbus mūsų komitetai. Dar kartą dėkoju. Dabar einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra dujų tiekimo saugumo apsaugos priemonės. Tai yra naujas reglamentas Mm, po 2010 metų reglamento. Noriu pradžioje pasakyti keletą žodžių apie šią temą, apie nuomonės projektą. Nuomonės projektas buvo išverstas į visas oficialias ES kalbas, jis prieinamas Europos parlamento interneto svetainėje. Kas yra svarbiausia mano požiūriu? Kaip? Tai yra teisėkuros dokumentas. Ir labai svarbu žinoti mūsų bendrąjį požiūrį, kurį aš siūlau. Naujas reglamentas pabrėžia tris dalykus, kurių nebuvo ankstesnėme reglamente. Aš norėjau paminėti tik tuos tris dalykus nesileisti į detalės. Abu reglamentai, ypač paskutinysis reglamentas, turėtų būti grindžiami rinkos sprendimais, nes rinkos sprendimai visada yra svarbiausi. Mes nepakeitėme savo požiūrio šio prasme. Bet yra trys klausimai. Ankstesnėme reglamente buvo nacionalinis požiūris taikomas, kai kalbama apie energijos tiekimo saugumą, dujų tiekimo saugumą. Lisabono sutarties 194 straipsnė labai aiškiai yra parašyta. Tiekimo saugumas yra jungtinė atsakomybė tiek valstybių narių, tiek Europos Sąjungos kaip visumos. Taip, Pirmas dalykas. Regionai. Manau, kad žengiamas tinkamas žingsnis į priekį. Ir jeigu galvotume apie ES lygmenį, ne vien apie nacionalinį lygmenį, siekiant užtikrinti tiekum, tiekimo saugumo, tai būtina eiti būtent šią kryptimį. Tai visiškai atitinka mūsų sutartį. Bet norėdami maksim, maksimizuoti, maksimaliai padidinti naudą, kurią gauna regionai, užtikrinti bendradarbiavimą tarp regionų ir užtikrinti lankstų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, aš papildžiau e, nepaprastosios padėties energi, energijos tiekimo koridorių. Emergency Supply Corridor. Tai taip pat susiję su perdavimų sistemų operatoriais. Tai padariau atsižvelgdamas į komisijos nuomonę. Būtina identifikuoti tokius koridorius ir numatyti koordinavimą tuose koridoriuose. Kartais tai gali tęstis net keletą tūkstančius kilometrų. Ir nebūtina e, statyti naujų dujotekių. Taisyklė yra nustatyti egzistuojančius koridorius ir reikia nustatyti grupės valstybių narių, kurios yra šalia dujų tiekimo kelio, maršruto ir jų bendradarbiavimas galėtų apriboti tam tikrus didžiulius trukdžius e, dujų tiekime. Tai leistų ištirsti kelią didžiosiams dujų tiekimo krizėms. Kodėl didžiosiams krizėms? Mes turime stengtis išspręsti kiek galima daugiau įvairių situacijų, užtikrindami tinkamą rinkos veikimą. Čia kalbama apie didžiasias krizės. Antras klausimas - solidarumas. Kiekviena valstybė narė turi atlikti savo namų darbus, kad taptų atsparesnė tiekimo trikdžiams. Bet ekstremaliomis situacijomis to gali nepakakti. Tuomet turėtų įsijungti solidarumo nuostata kaip paskutinė priemonė. Tai reiškia, kad mes periname prie solidarumo kaip vertybės, nuo solidarumo kaip vertybės prie solidarumo kaip teisinio mechanizmo. Aš pasiūliau harmonizuotą apibriežtį kuris, kuris apima labai ribotą dujų vartotojų grupę. Tai minimalus skaičius vartotojų, dujų vartotojų. Kiekvienai valstybei nariai tai taikytina, tas pats skaičius vartotojų. Ir yra pasiūlyta apibrieštis, minimalizuojant bendrą skaičių tokių vartotojų. Ir trečias dalykas - skaidrumas. Tai labai stipriai susiję su susitarimu dėl visų sutarčių sudarytų pagal ES teisę, ypač trečiasis energetikos paketas. Mums reikia skaidrumo, reikia pranešimų įpareigojimą taikyti. Sutartys, kurios yra sudaromos su tiekėjais iš už, už ES ribų. Čia nekalba vien apie vidaus uh, ES vidaus energijos tiekėjus. Tai pasiūlė ir komisija, ir aš patikiau tokį apibrišti, ir aš siūlau pakeisti 40 procentų suvartojimo 40 procesų e, apyvartos. Ir negalima trečiųjų šalių traktuoti kaip, kaip išorės partnerių. Turime juos traktuoti kaip vidaus partnerius, nes yra taikomos visiškai tokios pačios taisyklės. Štai tokie trys svarbiausi dalykai ir trys svarbiausi pokyčiai lyginant su ankstesniu reglamentu. Dėkuoju kolegos. Šešiliniai pranešėjai, ponia Griffin. SND vardu, prašau. Gerbiami kolegos, ponia Prinikė. Ačiū e, Jerži už tai, kad labai draugiškai dirbo su visais šešėliniais pranešėjais. Būtina užtikrinti dujų tiekimo tvarumą. E, tai yra labai svarbus dalykas, siekiant, e, siekiant e, užtikrinti patikimą dujų tiekimą. Mes manome, kad saugumo priemonės turi taip pat atsižvelgti kovos su klimato kaita primtas priemonės. Taip pat būtina atsižvelgti į priemonės ir politiką susijusią su dujų suvartojimą. Nauja dujų infrastruktūra turi padėti vertinti realų dujų poreikį, kad būtų galima išvengti nereikalingos infrastruktūros kaupimo, kad būtų būtina taip pat susijęti e, dujų e, gavybą su elektros energijos gamyba. E, Pranešėjas laikosi požiūrio e, dėl to, kad tiekimo koridoriai turi padėti atsiliepti į krizinės situacijas. Tačiau nacionalinių planų ir vertinimų mūsų priemonės negali pakeisti. E, tačiau mes turime žinoti, kad tie tarptautiniai koridoriai e, turi būti tinkamai koordinuojami, kad būtų galima išvengti dujų tiekimų trikdžių. Tai yra svarbiausia sprendžiant dujų krizės. Tai yra puikus energijos e, sąjungos pavyzdys ir jos veikimo pavyzdys. Iš tikrųjų būtų puiku, kad būtų už, įtvirtintas bendradarbiavimas užtikrinant tiekimo saugumą. Reikia pasakyti, kad nei viena valstybė narė nebus, nei viena valstybė narė nebus kliūdoma bendradarbiauti su valstybėmis kaiminėmis. Tai yra taip pat vienas iš svarbesnių momentų. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Česak. EKR vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už jūsų pranešimo projektą, kaip mes uh, matome, tai yra labai aiškus dokumentas, gerai parengtas. Aš taip pat norėčiau trumpai išdėstyti savo nuomonę šiuo klausimu. Aš manau, kad svarbiausias projektų šio dokumento tikslas turėtų būti sumažinti mūsų jautrumą sumažėjus tiekimui. Turėtume turėti harmonizuotus tiekimo standartus Taip pat būtina apsaugoti vartotojus, o tam reikia sukurti solidarumo mechanizmą tarp valstybių narių, kuriuos būtų galima naudoti tuos mechanizmus kriziniais atvejais. Taip pat turėtume užtikrinti skaidrumą visiems ilgalaikiams sustarimams su ilgalaikiais tiekėjais. Aš pritariu šiaip iš esmės mūsų pranešėjo pasirinktai linijai, ypač kur tiems dalykams, kur kalbama apie regionalizavimą ir solidarumą. Kai kurie regionai negali patys vieni išspręsti savo problemų. Tai buvo patvirtinta komisijos atliktais atsparumo tikrinimo testais. Pranešimo projekte išdėstyti dalykai yra puikus pagrindas tolesniai diskusijai dėl tų priemonių, kuriomis galėtume pasinaudoti kai analizuojame kai kurios klausimus, svarbu yra nepamiršti keleto elementų, kuriuos norėčiau paminėti. Na, sutinku, kad bendradarbiavimo lygis tarp valstybių narių dabar nėra pakankamas. Būtent dėl to mes turime įdėkti e, pagerinto bendradarbiavimo mechanizmą, pagydyto bendradarbiavimo mechanizmą, turime kurti regioninės grupės, turime bendradarbiauti regioninių lygmenių, atliekant rizikos vertinimus ir turime regioniškai renktis kai kurioms krizėms, turėti planus toms krizėms spręsti. Taip pat turime e, e, kai kyla problemų dėl sunkumo naudotis tuo solidarumo mechanizmu, kuris buvo paminėtas. Taip pat turime įtraukti solidarumo nuostatas ir, ir į šį reglamentą, kadangi e, šis dalykas turėtų būti pagristas bendradarbiavimo ir solidarumo taisyklėmis. Tai yra mūsų komiteto kompetencijos rytis. E, manau, kad ilgalaikiai susitarimai taip pat situaciją turėtų pagerinti. Turėtume analizuoti visus susitarimus, visas sutartis, kurias pasirašysius yra valstybės narės, kurie, tie, kai tie susitarimai yra pasirašyti su ne ES tiekėjais. Be abejo, ir daugiau įvairių elementų, kurie svarbu šiame pranešime. Tačiau E, būtent dėl to ir teiksiu keletą pakeitimų, kad visą tai su tikslu sustiprinti mūsų energetikos sektorių. Dėkoju. Kolega Petersen, Alde vardu. Jis pavaduoja poną Teličką. Ačiū pirinkė, ačiū pirinkė, ačiū pranešėjau kolegos. Pono Teličkos vardu noriu padėkoti už jūsų pastangas rengiant pranešimo projektą. Dujų tiekimo saugumas labai svarbus klausimas, jautrus klausimas. Jūs e, pasiremėte strateginių rinko grindžiamų požiūrių. Pirmiausia, mes kalbam apie ek ekstremales situacijas. Statistiškai jie atsiranda vieną kartą per dešimtmetį. Čia kalbame apie krizės valdymą, tai nėra įprastinė procedūra. Ir tokiais atveju būtina turėti nepaprastosios padėties planą, kuris apimtų solidarumo principą ir reikia turėti mechanizmą, pagal kurį būtų sprendžiama situacija, siekiant užtikrinti namų ūkių poreikius ir socialinių paslaugų tiekimą. Pritariu jūsų suvokimui, kaip jūs suvokėte, kad solidarumo mechanizmas turėtų būti taikomas kaip paskutinė priemonė. Bet netgi krizių valdyme turime remtis rinkos požiūriu, kiek galima labiau. Ir tik tuomet pereiti prie kito etapo, tai yra būtent solidarumo mechanizmo taikymas reikėtų sąžiningai kompensuoti, tai leistų padėti išspręsti situaciją. Man patinka taip pat nepaprastosios padėties tiekimo koridoriai, tai yra strateginis požiūris, bet taip pat reikėtų vertinti ir plano potencialą susijusi su ateities infrastruktūromis. Esu, tirnas, esu tikras, kad ponas Telička yra pasirengęs bendradarbiauti su jais pranešėjais, šešėliniais pranešėjais šiame svarbiame dosė. Ačiū kolega, toliau ponas Javol kalba pono Turmas vardu. Aš jau pirminkė. Pono Turmos vardu noriu visų pirma atsiprašyti už jį, jis negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje. Aš pabandysiu perduoti jo žodžius. Energijos e, sąjungos kūrimas prieš metus yra vienas iš svarbiausių tikslų, leidžia stiprinti solidarumą ir pasitikėjimą tą valstybių narių. Šia prasme, komisijos pasiūlymas dėl e, dujų tiekimo saugumo yra labai geras kuris paveršia tuos e, principus konkrečiais veiklos mechanizmais. Naujas reglamentas sustiprins e, pasitikėjimą, stiprindamas regionų bendradarbiavimą Ir regioninis bendradavimas mums atrodo labai tinkamas, mes remiame komisijos požiūrį, svarbu užtikrinti, kad geografiniai aspektai regionų būtų iš anksto numatyti, kad valstybės narės galėtų kartu veikti bendrai rengdamos rizikos vertimo planus, prevencinius planus ir nepaprastųjų padėčių veiksmų planus. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimas e, neapsiriboja valstybių siemomis. Reikia bendrų vartojimo ir tiekimo scenarių, tuomet, kai atsiranda tiekimo trikdžiai. Tai turbūt europiniai, ne nacionaliniai planai. Turime reglamente numatyti mechanizmus, kuriais užtikrintume, kad e, solidarumo mechanizmas būtų veiksmingas. Pirmiausia, reikia bendros apibriešties, kas yra apsaugomi vartotojai tą kategoriją reikėtų apsiribo, apriboti tik tai namų ūkiais, pagrindiniais e, socialinių paslaugų tiekėjais. Ir, ir svarbu užtikrinti, kad solidarumo principas būtų visiems priimtinas, kad būtų aiškiai nurodoma, kas yra ginamas, o kas ne. Taip pat reikia numatyti aiškės kompensavimo taisyklės. Neapsaugotis vartotojas gali atsidurti tokia padėtyje, kai dujos yra mm, nukreipiamos kitų maršrutų, nukreipiamos e, apsaugotam vartotojui. Ir šia prasme pasiūlymas yra ganėtinai miglotas, neiškus. Dar kelių dalykų trūksta komisijos pasiūlyme. Pirmiausia, energijos vartojimo efektyvumo trūksta tekste. Apie tai nekalbama. Mes manome, kad energijos vartojimo efektyvumas ir taupimas yra veiksmingiausios priemonės siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Reglamente reikėtų įvertinti mažėjančią dujų paklausą. Ir įtraukti tą tendenciją į rizikos vertimo planus. Reglamente reikia sustiprinti energijos vartojimo efektyvumo aspektus ir numatyti priemonės prevenciniuose planuose. Toliau vietos e, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas turi mažinti mūsų priklausomybę nuo importo. Tai reikėtų geriau įvardyti tekste. Ačiū. Uh, Dėkoju. Toliau kolegas, kolega Benito Zilada. Muchas gracias eh, de nuevo. Eh, nosotros... Dėkoju. Europos komisijos strategija mums yra gerai žinoma, joje yra tam tikrų teigiamų aspektų, tačiau iš principo mes nepalaikome tos strategijos. Aš e, suprantu mūsų pranešėjo gerą valią, jisai yra pasirengęs dialogui, Tačiau Europos komisijos e, bendra filosofija vis dėlto mums e, atrodo kvestinuotina. Ir e, žinome taip pat, kad neatsižvelgiama toje strategijoje į emisijų aspektą, nes tų infrastruktūrų statymas, tų infrastruktūrų atsiradimas, kurios yra būtinos šiam projektui, padidins emisijas ir tai turės neigiamų pasiekmių. Gali būti taip, kad e, mes e, dar labiau priklausysime nuo iškastinio kūro tuomet. Mes manome kitą vertus, kad solidarumo principas yra geras dalykas, bet mūsų nuomonė reikia eiti dar toliau energetikos sektoriuje. Negalime čia pasitenkinti vien tik solidarumo principų, nes kuomet kils kokia nors rimta krizė, reikės toliau einančių priemonių. Yra ir kitų teigiamų aspektų, kai kurios apibrieštis, jos e, padeda geriau apsaugoti mūsų e, piliečių interesus ir poreikius, tačiau kol kas bendro dokumento mes negalime palaikyti. E, taip pat geras dalykas yra mažesnė priklausomybė nuo, nuo dujų galbūt bus įdomių kompromisinių pasiūlymų, teikiant pakeitimus. Pane Kapelu. Keletas aspektų. Solidarumas, skaidrumas, šitie aspektai jau buvo minėti kitų pasisakiusių kolegų. Taip pat aiškiai apibrėžiami regionai pasiūlyme. Bet čia kyla kai kurių klausimų. Šiaurės rytų regionas, ką tiksliai reiškia, jį įeina, pavyzdžiui, gal Belgija. Mums kai kurie dalykai čia atrodo truputį keisti. Tiekimo koridorių idėja, kita vertus, mums atrodo e, gera mintis, užtikrinant regionų, regionams garantuotą tiekimą. Aš e, taip pat manau, kad mes turime galvoti apie tokią struktūrą, kurios reikia strategijos veiksmingam įgyvendinimui. Toliau solidarumas. Solidarumas, aišku, yra svarbus dalykas, tačiau tai yra jau pas, paskutinis šiaudas, kurio galime panaudoti. O šiaip turėtume galvoti apie labai aiškias instrukcijas sunkumo atveju. Labai svarbus aspektas yra skaidrumas. Mes manome taip pat, kad reikėtų patikslinti sutarčių trukmę, minimalius kiekius ir tiekimo taškus kad reikėtų didesnio tikslumo dėl šitų dalykų. Komisija turėtų aiškiai pasakyti savo poziciją. Toliau e, duomenys esantis nacionaliniu lygmeniu bei reglamentavimas nacionaliniu lygmeniu. 209 to, toje direktyvoje yra daug informacijos. E, institucijos taip pat e, turi turėti labai aišku savo veiklos apibrėžimą. Pane Tuoja. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui už e, tokį puikų darbą, tokią strateginę temą užtikrinant e, tekimą Mūsų frakcija taip pat teikia labai daug dėmesio šitai temai ir siekiame maksimalaus sutarimo, konsensuso. Tie, kas dirbo ties ankstesniu reglamentu, žino, jog čia kalba sukasi apie be galo svarbius aspektus, dėl, apie tiekimo saugumo užtikrinimą, konkrečias e, procedūras. Uh, Tai mums labai reikalingi dalykai, todėl reikia labai detaliai apibrėžti šitos dalykus ir čia e, solidarumas bei, bei saugumas įgyja ypatingą e, svarbą ir turime juos gerai apibrėžti. Apibrėžtis turi būti labai tikslios ir e, šie aspektai taip pat e, tokios savokos kaip privilegijuoti, e, vartotojai turi būti apibriešti ir taikomi visur vienodai. Du aspektai, man atrodo, svarbus šiame kontekste, galvojant apie e, pakeitimus taip pat. Viena vertus yra būtina užtikrinti regioninį bendradarbiavimą, tačiau tas bendradarbiavimas negali pakeisti bendradarbiavimo nacionaliniu lygmeniu. Ir prevenciniai planai bei e, skubos tvarkai gyvendinami krizių, kriziniai planai taip pat turi vykti keliais lygmenimis, siekiant užtikrinti maksimalų veiksmingumą. Tačiau turi būti irgi nacionalinis lygmuo ir, ir aukštesnis lygmo. Bei regioninis lygmo. Čia taip pat turime galvoti ir apie geografinį aspektą. Man atrodo, jog galvojant apie veiksmingą įgyvendinimą, negalime galvoti vien tik tai apie geografinį aspektą. Solidarumas čia įgyja ypatingą e, svarbą. Turime taip pat e, užtikrinti kad e, valst... turime taip pat užtikrinti kad būtų užtikrinamas teritorinis testinumas, nes, e, pavyzdžiui, Šveicarija yra ne ES e, narė, tačiau ir jinai yra čia, vos, vos ne viduryje ES ir yra infrastruktūra einančių per tas valstybės, į tai būtina atsižvelgti, nes yra tam tikrų jungčių. Bet nežinau, ar mes nagrinėsime koridorių klausimą, kur, kurie būtų gyvenami esat nepaprastai padėčiai. Bet e, mes pabandysime tobulinti pasiūlymą teikdami e, pasiūlymus. Marks, uh, Mr. Bal... Ačiū, ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, tikrai noriu pasveikinti ir padėkoti už labai svarbų dokumentą, kurį jūs paruošėt ir ypatingai jūsų paminėti trys pagrindiniai akcentai, kurie atvaizduojami naujame dokumente. Ir turbūt e, visi sutiks su komiteto nariai, kurie yra dirbę ne vienus metus prie energetinių klausimų, kad situacija nėra džiuginanti. Ir regioninis bendradarbiavimas iš tikrųjų skamba labai gražiai, tačiau jeigu mes į pirmą planą iškeliame rinkos sprendimų segmentą, o dėja taip yra realiame gyvenime, tai natūralu, kad turime aiškiai suprasti, kad bus naudos klausimas ir todėl ne visada tas regioninis bendradarbiavimas arba solidarumas jisai tinkamai veiks, nes valstybės narės e, yra sugebančios apeiti tam tikrus e, norus mūsų arba netgi Europos komisijos pasiūlymus, todėl kad tai yra natūralu. Čia eina kalba ne tik tais apie infrastruktūrą, eina kalba apie kiekvienos valstybės konkurencingumą. Ir jeigu šita valstybė dėl solidarumas sumažina savo konkurencingumą, natūralu, kad jinai praras milžiniškas lėšas. Ir tos valstybės piliečiai taip pat nelabai bus e, džiaugsmingai nusiteikę, kada bus aiškinama, kad dėl vieno ar kitų dalykų mes turėjome paremti tris ar keturias valstybės šalia esančias. Todėl aš e, skaitau, kad tai yra teigiamas dalykas, bet mes ateityje turime išgrininti, kas už tai turi būti atsakingas. Mes jau penki metai kalbam apie energetinės sistemos ar energetinės rinkos sukūrimą, bet iki šiol turime situaciją, kokią turime. Kada mes pasistatėm tam tikrus terminalus, dujų kainos sumažėjo, kol jų neturėjom, tol mes mokėjome žymiai brangiau. Taip džiaugiuosi dėl e, Šveicarijos, per kurios teritoriją eina daug jungčių ir jinai turi galimybę pasijungti iš kitų valstybių, tačiau yra regionai, kurie neturi tokias galimybės. Ir todėl pirmiausia, mes turime aiškiai ir nedviprašmiškai pasakyti, kad dėl energetinio, tai yra dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, turi prisimti pilną atsakomybę Europos komisija. Ir aš palaikau jūsų pasiūlymą, gerimas pirmininkė, ir visapusiškai tai ateityje palaikysiu. Dėl pačių dujų. Visiškai nesenai prieš keletą savaičių mes komitete nagrinėjom auditorumų ataskaitą dėl energetinės sąjungos. Ir viena iš eksperčių labai aiškiai išdėstė, kad mes turime atsižvelgti į pasikeitusią situaciją. Kad jeigu mes ieškosime alternatyvų ir dėl dujų ir tiesime vamzdžius ar į rytus, ar į pietus, ar į kitur, mes e, nutiesę tuos vamzdžius turėsime antrą priklausomybę nuo tos jau pusės, todėl kad infrastruktūra yra brangi ir ją turėsime išnaudoti ir būsime priklausomi kaip paprastai 40 ar 50 metų nemažiau. mažiau. Ir todėl jinai pateikė tam tikrą pasiūlymą, kad ateityje dujų klausimas turėtų būti svarstamas kartu su elektros klausimu, kuri gali būti alternatyva, užtikrinant ir krizinių situacijų atveju, ir e, ateityje perorientuojant mūsų pramonę, kad įsijungime dujas tada, kada pigesnės yra dujos ir įsijungiam elektros energiją, kada yra pigesnė elektra. Manau, kad toks požiūris ateityje leistų mums iš tikrųjų nu, žymiai labiau sutaupyti energetinius resursus, pinigus ir užtikrinti realią energetinę ir nepriklausomybę ir energetinį saugumą. Todėl teiksiu savo pasiūlymus ir tikrai palaikau jūsų pateiktą reglamentą, pranešimą, kuris yra nebejotinai žymiai geresnis negu buvo prieš tai. Ačiū. Thank you. Uh, Mr. Gjurk. Dėkuoju toliau ponas Gjurk. nyitottságát és készségét az együttműködésre. Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjai už jo norą bendradarbiauti, už jo atvirumą. Džiaugiuosi ir sveikinu su atliktų darbų. apsirūpinimo sistemos atsparumas krizių atveju yra esminis dalykas. Tai yra savaime suprantama. 2006 įvyko pirmoji dujų krizė ir mes nuo to laiko puikiai suprantame padėtį. Naujos taisyklės turėtų leisti rasti naujų sprendimų mes turime e, išspręsti atsirandančias problemas. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs siūlote, e, kalbėdamas apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Bet tas bendradarbiavimas turėtų būti organizuojamas e, pačių valstybių narių, jis neturėtų būti primestas iš viršaus, nežinau, kažkas, jeigu kažkas kitas turėtų tai primesti. Uh, iš išorės. Būtina užtikrinti bent jau minimalų lankstumą. Dabar dėl regioninių planų. Tai yra labai svarbu, kai valstybė narė deklaruoja, kad jinai yra uh, krizės situacijoje, būtina rasti išteklių kitur. Trečias dalykas. Kai kalbame apie solidarumą, reikia pripažinti e, būtinybę dalintis krūviu, dalintis našta. Negalime bausti tų, e, kurie atsidūrė nepalankoje situacijoje ir, pavyzdžiui, yra tam tikrų šalių, kaiminės. Turime pagalvoti apie kompensacinę sistemą. Ačiū toliau e, komisijos vardu energetikos e, generalinio direktorato atstovas, prašau. Labadiena, ponia Būzikai, gerbiami komiteto nariai, dėkuoju, kad pakvietėte mus dalyvauti šią popietę e, diskusijose dėl dujų tiekimo. Kaip minėjo keli nariai, dujų tiekimo saugumo reglamentas tai yra viena iš dalių siektinų rezultatų, siekiant užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo, klimato kaitos priemonės, 2000, e, kalbant apie 2030-2050 metų tikslus. Energijos vartojimo efektyvumas viena iš priemonių, kurios leidžia siekti pažangos ir užtikrinant pastatų efektyvumą. Mes visą tai pripažįstame ir tai yra mm, viso pasiūlymo pagrindas. Antras dalykas. Turime pabrėžti vidaus rinkos svarbą. Tai yra pirminė priemonė siekiant užtikrinti e, tiekimo saugumą. Rinka turi tinkamai veikti, čia negalime ieškoti jokių kompromisų. Turime daryti viską, pastumėdami valstybės narės, kad jos visiškai įgyvendintų dokumentų rinkinį. Bet rinka pati savaime nėra e, vienintelis sprendimas. Ponas Buzekas E, paminėjo, kad kol kas turėjome tik tai nacionalinį požiūrį, siek, e, kalbant apie tiekimo saugumą. Reikia regioninio požiūrio. Ne vien nacionalinės priemonės, regioninės, teritorinės priemonės turi būti naudojamos. Reikia atlikti analizę, tarpvalstybinę analizę ir parengti konkrečias priemonės. Labai naudinga atlikti išsame iš ankstinę analizę, kai kalbama apie nepaprastosios padėties tiekimo koridorius kad žinotume iš anksto, iš kur galime gauti pagalbos, jei iškiltų poreikis. Ir tai yra papildomas dalykas, tai nėra pakaitalas. Ir tai reikia labai aiškiai apibriežti. Tai nėra pakaitalas. Tai, tai nėra pakaitalas regioniam bendradarbiavimui. Mes tam prieštarautume. Tai yra tik papildomas dalykas, mes tuo džiaugiamės regioninis e, e, bendradarbiavimas, papildomumas yra svarbiausias žodis. Valstybės narės gali subalansuoti e, silpnasias ir stipresias mm, pusės. Kalbame apie didelės grupės valstybių narių, kurios dirbtų kartu. Tai būtų galima spręsti krizės. Taip pat reikia stabilios sistemos Parlamentas ir taryba yra geriausios institucijos, kurios galėtų priimti sprendimus teisėkaros procese, tai yra nuspręstų, kokios valstybių grupės turėtų būti sudarytos. Mes suprantame šį požiūrį, tai turėtų būti požiūris nuo apačios į viršų. Taryba, valstybės narės, yra atstovau, kuriams yra atstovavimo tarybose, taryboje, turi užtikrinti stabilę sistemą. Ir reikėtų negaišti laiko Reikia iš anksto tai prarengti, parengti, o ne vėliau kažkada gaišti laiką ir svarstyti, kaip reikėtų spręsti problemas. Mes pasi, pasistengėme užtikrinti, kad būtų svarbus kolegų peržiūros elementas, reikėtų apimti visas valstybės narys, visas suinteresuotosios šalis, pramonės atstovus, taip pat daug energijos suvartojančius pramonės sektorius. Tai yra svarbu rengiant planus, atliekant analizę, kad nebūtų žalos padaroma vidaus rinkai, kad būtų nuspėjamumo elementas, kad būtų galima suprasti, kas vyksta. Kaip, kaip sužinojome iš suinteresuotųjų šalių, pramonė yra ypač svarbu suprasti, kas gali vykti, kad ne, ne, neatsirastų netikėtumo elemento. Negalima atidėlioti veiksmų, reikia iš anksto turėti planus, tai padėtų spręsti problemas. Solidarumas labai yra svarbus, tai yra svarbus naujas dalykas, tai e, sutarties e, vertybės paverčia konkrečiu mm, mechanizmu. Susitarimai tarp valstybių narių turėtų apimti finansinius, administracinius ir teisinius aspektus įtraukiant ir kompensacijas. Mes užauksime tolesnius posėdžius su ekspertais, su dujų koordinavimo grupė, kad galėtume toliau išnagrinėti visus galimus elementus, parengti gairės, bet nemanome, kad turėtumėm, galėtume parengti vienodą harmonizuotą sistemą ES lygių. Skaidrumas. E, savo pasiūlymę stengiamės surasti tinkamą pusiausvyrą tarp svarbiausių uh, sutarčių, kurios turėtų būti identifikuotos ir išanalizuotos atliekant rizikos vertinimą ir stengtis pataisyti bet kokius e, apribojimus, kurie yra įtraukti. Norime, kad pasaulinė prekybos organizacija taip pat e, ją būtų atsižvelgta, e, kad nebūtų diskriminuojamos įmonės, nes jeigu PPO iškiltų iššūkiai dėl PPO sąlygų, tai sukurtų nevienodas sąlygas. Toliau, energetikos e, sąjunga. Mes turime bendrus interesus. Mes nenorime viena kryptimi pagalbą teikti ir paramą. E, tai yra dvipusis kelias. E, mes turime vengti bet kokių priemonių, kurios susilpnintų dujų tiekimo saugumą. Turime glaudžiau bendradarbiauti nei iki šiol. Ir sąsaja tarp dujų ir elektros energijos. Taip mes išvelgiame čia naudą. Mes turime užtikrinti dujų ir elektros energijos įmonės, kad jos dirbtų bendradarbiaudimus. Tai tiek dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Ačiū visiems pasisakiusiems, išėjusiems pranešėjams Europos komisijai. Akivaizdu, kad PPO susitarimas, visos taisyklės susijusios su pasaulinės prekybos organizacijos sustarimais, reikia atsižvelgti, jos yra svarbus. Jaučiu bendrą paramą, pritarimą pranešimo projektui. Žinoma, bus teikiama nemažai pakeitimų, kaip visada, bet dėkoju Jums, taip pat dėkoju už papildomus pasiūlymus. Visų jų nekalbėsiu, nepaminėsiu dabar. Pone Griffin, taip, mažesnė priklausomybė didinant efektyvumą ir daugiau atsinaujančios energijos šaltinių naudojant yra akivaizdus dalykas. Bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis taip pat yra akivaizdžiai svarbus dalykas. Solidarumas yra svarbus. Energijos tiekimo koridoriai. Taip pat aš norėjau pasakyti, jog nekalbam apie visas sutartis kurios turėtų būti kontroliuojamos Europos komisijos. Tik pačias svarbiausias sutartis reikėtų kalbėti. Aš nesakiau visos sutartis, tik tos, kurios yra esminės užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Rinkos požiūris, pritariu tam ir pabrėžiau tai. Ponas Jabor, kompensacijos. Po, pono Turmės vardu buvo pasisakyta. Tai dar nėra aiškiai apibriešta ir man reikia jūsų paramos. Čia yra didžiulė problema, kurią turime spręsti. Ponas Balčytis paminėjo panašų klausimą. Kompensacijos, solidarumas. Solidarumas kaip paskutinė priemonė, kurias reikėtų imti. Aš tikiuosi, kad niekada to neprireiks, kad mums nereikės taikyti to solidarumo požiūrio. Aš manau, kad jeigu mes e, stiprinsime rinką, e, užtikrinsime nepaprastosios padėties e, koridorių, tai neprireiks naudotis to solidarumo mechanizmu. Bet būtina e, numatyti ir kompensavimo mechanizmą. Kitas klausimas. Ponas Benito Delizoaga paminėjo, ponia Kapel paminėjo, ponas Girk, pona Toja, dar kažkas galbūt paminėjo. Tai yra mūsų regionai. mūsų diskusijose, diskusijose su šešėliniais pranešėjais galėsime visą tai paaiškinti. Bet mano galva labai svarbu apginti dabartinį komisijos pasiūlymą. Galvoju apie valstybės narės ir valstybių grupės regionuose. Reikia galvoti ne vien apie nacionalinį požiūrį. Taip, jis yra galimas. Kiekviena valstybė turi savo nacionalinį požiūrį ir tai yra mano pastabose, mano pakeitimuose. Bet mes turime pradėti galvoti regioniniu mastu. Komisija sako, kad pernelik yra sudėtinga peršokti nuo valstybių narių ligmens iki ES ligmens imamės tarpinio ligmens, tai yra regioninis ligmuo ir labai svarbu mąstyti regionų lygmenių. Jeigu pradėsime kombinuoti, derinti nacionalinius planus, bus labai sunku. Pradėkime. Galėčiau kalbėti ir apie Europos parlamento narius. Mes Negalime vien pradėdami dirbti parlamente pradėti mąstyti europinių lygių. Kiekvienas iš mūsų turime minčių ir pasiūlymų iš savo valstybių narių, nuolatinių atstovybių. Mes žinome tuos pasiūlymus, bet mes turime pradėti ieškoti europinių sprendimų. Nes jeigu imsime 28 pasiūlymus iš nuolatinių atstovybių ir vyriausybių, mes negalėsime nieko pasiekti. Tai yra neįmanoma. Tai yra pasiūlymas keisti požiūrį. Nieko neturiu prieš nacionalinius požiūrius, bet valstybės narės valstybių grupėse turėtų pradėti mąstyti kitaip. Ne keturis ar septynis pasiūlymus pateikti ant stalo, nes tada nieko nepasieksime. Tai yra labai geras požiūris, kurį pasiūlė komisija. Ir perdavimo sistemų operatorių pasiūlymai. Tie operatoriai linkia bendradarbiauti. Gausime pasiūlymus iš regionų, pamastyti, kaip juos visus susijęti ir taip pat vengti mūsų rinkos suskaldimo, fragmentacijos. Natūralus požiūris yra svarbus. Taip, daugiau pažangos yra elektros energijos rinkoje. Iš apačios į viršų požiūris, kaip ponia Kapel siūlė. Elektros energijos rinkoje šią prasme mes esame e, nužengę kur kas toliau. Ir netiek daug padarė dujų rinkoje. Europos komisijos pasiūlymas yra geras, aš siūlau jį apginti, paremti ir padėti įgyvendinti tą pasiūlymą, kai kalbama apie nepaprastosios padėties tiekimo koridorius. Solidarumas, saugomi vartotojai, skaidrumas, nemažai dalykų paminėjote. Esu tikras, kad dar vyks daug diskusijų. Mes visi atvirai nusiteikę. Dėkuoju už išsakytas pastabas ir mūsų laukia dar labai daug darbo. Esu tikras, kad esame pasirengę dirbti trilogų. Slovakijos minkaitė valstybė yra pasirengusi dideliam intensyviam darbui. Tokie mūsų lūkesčiai ir dar kartą dėkoju už bendradarbiavimą. 15 birželio vidurdienį, tai reiškia dar šią savaitę. Tai reiškia rytoj. Aš esu pasirengęs gauti e, pakeitimus. 15 birželio jau yra rytoj. Esu nustebęs. Dabar eikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Tai yra svarbus klausimas. Pranešėjas ponas Giurk. Tai yra ES suskistintų gamtinių dujų ir dujų saugyklų strategija. Kaip matote, tai yra labai artima tema dujų tiekimo saugumo temai. Ponas Gjurk, Andras Gjurk, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad atsiuntė savo pradinius pamastymus, įžvalgas ir komentarus. Tai iš tikrųjų buvo labai svarbu toje ankstyvoje fazėje pamatyti, ką mano atskiros frakcijos šiais klausimais ir jų atstovai. Norėčiau pradėti nuo metodo komentaro. Kai rengiau tekstą, aš pirmiausia susitelkiau prie e, dujų temos, energetikos ir dujų. Aš kontekstui, tokių kaip dujų vaidmuo energetikos mišinį, tam skiriau minimalų dėmesį. Viena vertus dėl to, kad kai kalbame apie pranešimus apie savinį įsivairą, limituota jų apimtis, negali įsiplėsti tiek, kiek nori. Europos parlamentas, be kita ko, jau yra parengęs pranešimą, e, e, kai kalbėjo apie Europo, e, energijos sąjungą, ponas Zanato. Dirbo prie šio klausimo, vyko labai gyvos diskusijos, aš jas puikiai atsimenu ir tikrai tai buvo labai įdomus gyvi debatai. Aš Kalbėjau šiek tiek apie konkrečius projektus, tai mums gyvenimą apsunkina. Paminėjau rimčiau taip vieną iš tų projektų - Nord Stream, Šiaurės rovės projektą. Ir kodėl tai padariau, kodėl išskyriau taip šį projektą, dėl to, kad čia reikėjo siekti kompromiso su šešėliniais pranešėjais ir taip tas projektas atsirado paminėtas plačiau pranešime. Dabar dėl pačio pranešimo projekto esmės. EPP mano, kad prioritetai teisingai išdėstyti Europos komisijos pranešime, reikia turėti reikiamą infrastruktūrą, sukurti dujų vidaus rinką, skatinti energetikos prekybą ir taip pat būtina skatinti energijos naudojimą taip, kad ji būtų naudojama tvariai. E, mano tikslas buvo sustiprinti kai kuriuos siunčiamus signalus ir pabrėžti vieną kitą elementą. E, artimiausiais metais e, auks ir toliau mūsų priklausomybė nuo tam tikrų tiekėjų dėl to, kad dujų gavyba mūsųse yra labai nedidelė. Mes turime labai nedaug alternatyvių dujų tiekėjų, kad galėtume apsirūpinti energiją, energetiškai skurdžiausiuose valstybėse turėtume tam priimti reikiamas priemonės. Turėtume išnagrinėti visas energijos e, išteklių gavimo alternatyvas ir turėtume galvoti apie infrastruktūros tinkamą parengimą. Nepakanka statyti dujų terminalus, būtina turėti reikiamą infrastruktūrą tam, kad būtų galima e, tinkamai apsirūpinti visoms valstybėms dujomis. PCI vadinamieji projektai yra labai svarbus veiksmų. Planai turi būti rengiami regioniniam bendradarbiavimui, kad atsirastų dujų jungtis, e, kad būtų tinkamai sukurta Baltijos energetikos rinka, kuri galėtų būti sujungta su likusios, su likusios Europos dalimi. Dar keletą žodžių apie saugyklas. Mano tikslas buvo e, kalbėti daugiau apie tą saugojimą, apie pabrėžti labiau šitą pranešimų dalį. Tiesiog mes negalim sauliaisti prabangos prarasti šios, šios galimybės saugoti dujas, turėti tas saugiklas. Tai yra naudinga verslui ir tų išteklių kiekis, kaip jau sakiau, mašta. Dabar turime žinoti tai, kad ne, neišeina dujų saugyklų uždaryti, po to po kažkiek metų vėl jas atidaryti. Tai turi būti nuolat naudojamas dalykas. Apie tai aš kalbu savo pranešime. Būtina didinti regioninės pastangas bendradarbiauti dėl saugojimų, dėl saugyklų. Kai kurios valstybės turi tokias saugyklas, kai kurios neturi nei vienos. Dujų saugomas kitose šalyse irgi turėtų būti keliamas kaip klausimas. Saugyklų subjektai turėtų bendradarbiauti glaudžiau su perdavimų sistemų operatoriais, kad būtų galima taip užtikrinti tinkamą dujų perdavimą ir naujų produktų patekimą į rinką. E, būtina turėti ir lankstumo priemonę, turėtų būti kuo mažiau administracinės naštos šioje srityje. Dabar dėl perdavimo tinklo yra parengtas kodeksas, kur atsižvelgiama į, naujaus, į naujas rinkos realijas. Ten kalbama taip pat ir apie saugyklų strategiją. Pone pirmininkė, tiek buvo mano įvadinių pastabų. Pakeitimus, žinau, kiek žinau, galima teikti iki rytojaus, laiko nedaug, bet jo dar yra. Laukiu jūsų komentarų, siūlomų pakeitimų ir tikiuosi, kad galėsime išlaikyti numatytą darbų tvarkaraštį. Ačiū. Grazie a lei, kolega Jurga. E... Dėkuoju, e, kolegai Jurg. O dabar šešėliniai pranešėjai, Zornato pirmiausiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Andrėjas Jurgui. Aš e, turėjau draugus su juo diskutuoti, kuomet kalbėjome apie ES energetikos saugumą ir esu tikras, kad ir diskutuojant šitą temą atmosfera bus tokia pat konstruktyviai daug ką palaikau pasiūlyme ir daug aspektų yra taip pat ir mūsų prioritetai. Pavyzdžiui, egzistuojančių infrastruktūrų veiksmingas panaudojimas ir taip pat vadinamųjų stranded assets vengimas. Taip pat e, užtikrinimas, kad būtų atsisakyta pasenusių infrastruktūrų. Nord Stream, dėl Nord Stream parlamentas jau yra pateikęs e, savo nuomonę gruodžio 15 dieną šiais metais. Taip pat yra nuoroda į būtinybę, kad valstybės narės e, įgyvendintų trečią energetikos paketą, neatidėliodamas, jeigu nori, kad būtų sukurta vidaus, tujų vidaus rinka. E, Jurga pranešime taip pat e, trūksta kai kurių dalykų, pavyzdžiui, Benglės e, ekonomikos tikslų bei energetikos tikslų iki 30 metų, nes e, ir, ir tvarumo aspektų užtikrinimo mes turime teikti prioritetą energetikos rinkinio sukūrimui, kur didžiausias dėmesys būtų teikiamas atsinaujinančiams energijos šaltiniams. Taip pat e, labai svarbu, kad e, būtų panaudojotos egzistuojančios struktūros, užuot stačius naujas e, suskystintų dujų infrastruktūras. Naujos dujų infrastruktūros visuomet turi būti statomas tik jeigu yra realus poreikis. Nes e, antraip iškyla mano minėtos problemos. Toliau importuojamas iškastinis kūras. Dėl šito aspekto aš pateiksiu pakeitimų. Biometano importas ir panaudojimas perdavimo struktūrose bei, bei saugojimo e, struktūroje, struktūrose. Aš e, remiu komisijos pasiūlymą šitais aspektais. Tekste yra pabrėžiami šitie aspektai iškylančios problemos. Aš norėčiau pabrėžti natūralių suskistintų dujų aspektą kaip labai svarbu alternatyvinį e, kur aspektą. Ir šios sektoriaus parama šiam sektoriui neturi daryti neigiamas įtakos atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimui, ypač tuose sektoriuose, kur e, negalima pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių artimiausioje perspektyvoje. Panas Tošenovski. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau pabrėžti tai, jog pranešėjas atliko puikų darbą. Manome, kad pranešimas yra tikrai puikus, kuriant energijos rinką. Šis pranešimas yra tikrai labai išmintingas. Norėčiau tik pridurti, kad jeigu norime plėsti savo energetikos rinką, tai turėtume atsižvelgti į geografinius aspektus, kad galėtume iš tikrųjų užtikrinti prieigą e, prie visų regionų tiems terminalams. Turime stiprinti regioninį bendradarbiavimą. kad galėtume išvengti visų problemų ir tai yra svarbiausias etapas, kad energetikos, e, kuri turėtų įgalinti įveikti lengviau turimi terminalai. Tad svarbu kad būtų vystomos tos saugojimo galimybės, saugyklos. Kol kas čia ne visos galimybės panaudotos, nes um, tas, tos saugyklos nepakankamai gerai paskirstytos Europoje. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad pranešimas yra puikus. Dėkoju pranešėjui už įdėtą darbą, už jo puikų bendradarbiavimą. Galbūt pateiksime dėl geografinio paskirstimo saugyklų nedidelį pakeitimą. Ačiū. Dėkoju, kolega Pončiak. Sí, buenos días. Lo primero es gracias al ponente por su trabajo. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui už atliktą darbą. Alde frakcijos vardu turiu pasakyti, jog esame kritiškai nusiteikę kai kurių aspektų atžvilgių. Visų pirma, komisijos ataskaitos, kuriomis remiasi pranešėjas. Tos ataskaitos remiasi neteisingų pagrindą, teisingais duomenimis, nes per pastarosius šešerius metus dujų suvartojimas sumažėjo virš 23 e, procentų. 23 procentais. šioje diagramoje padėtis matosi pakankamai aiškiai, čia matome, koks yra realus dujų, natūralių e, suskystintų dujų suvartojimas Europoje ir kokios yra prognozijas. Komisija numato suvartojimo tendencijas dešimtmečiui ir tos prognozijas absoliučiai nutolusios nuo realybės. Ir čia kalba sukasi apie dešimtmetį. Net e, nekeliamas klausimas, ar komisija susisiekė su didelėmis įmonėmis rengdama e, šią ataskaitą. Aš noriu pasakyti tuo, jog tokios e, prognozijas turi būti rengiamos nepriklausomų ekspertų, nes e, antraip bus pataikaujama kai, kuri, kai kurioms labai dėlėms įmonėms. Bet padėtis yra tokia dabar, kad e, yra kad natūralioms dujoms e, skiriama daug lėšų įvairiams e, projektams, virš 140 e, milijardų, tačiau tie projektai ne, nebus rentabilus pakankamai ilgą laiką. Todėl, kad dabar yra tam tikrų infrastruktūrų, kurios egzistuoja ir tuo būdu su visais tais projektais atsiras daug daugiau infrastruktūrų negu reikia e, rinkai ir todėl bus lėčiau perinama prie atsinaujinančių energijos šaltinių. O tai yra esminės svarbos klausimas. Pavyzdžiui, mano valstybėje taip pat yra per daug investuojama į natūralių dujų sektorių ir čia buvo remiamasi nerealistinėmis prognozėmis prieš šimtmečiams. Ir Dėl to buvo nutraukti darbai. Atsinaujinčių energijos šaltinių infrastruktūrose. Ispanijoje iš Ispanijoje daugelis infrastruktūrų tai yra panaudojamas 12 procentų jų pajėgumo. ES lygmenių tas procentas yra 25 procentai. Tad dideli oligopoliai prekiaujantis dujomis yra, yra suinteresuoti tokia padėtimi. Dar keletas žodžių ir toj baigsiu. E, pranešime nekalbama apie tvarumą ir nekalbama apie esminės problemas. Nes jeigu kalbam apie tvarumą, tai tuomet negalime to tvarumo siekti su dujomis, nes dujos nėra tvari energijos e, rūšis. Yra sakoma, kad dujos yra nešvari energijos rušis, tai yra labai nešvari energijos rušis, todėl kad e, yra išskiriami metano išmetalai. Matote, kokie, kokios yra šios emisijos, jos čia pavaizduotos raudonai, o geltonai pavaizduotos e, CO2 emisijos. Metano išmetalai yra pavojingi, dujų, generuojami dujų yra pavojingesni negu e, kiti išmetalai metano. Mes turime apsiriboti tuo, kas yra būtina. Strategy for liquefied uh, natural gas and gas storage needs to be fit. Strategija susijusia su suskysintųjų saugojimu turi būti nagrinėjama tarp uh, energetikos prioriteto - energijos efektyvumas ir strategija 2050 metų turi būti parengta. Turime atsižvelgti į Paryžiaus susitarimus e, tiek CO2 iš metalų mažinimas 80-90 procentų, e, tiek kiti prioritetai ragina mus priimti sprendimus, turime atlikti geresnę analizę, prognozuodami, kiek dujų mums reikia, kokių mums jų reikia. Ir štai kolegė kalbėjo apie tai, kad pernelyg perdėta yra paklausa dujų Europoje. Dabar dujų paklausa mažėja. 2014 metais 23 procentais buvo mažesnė negu 2010. Taigi dabar dujų infrastruktūros projektas ir toliau yra paremtas tuo, kad dujų paklausa nuolatos auks. Investicijų planai turi būti priderinti prie 2030 metų tikslų. Mums taip pat reikia žinoti, kokia yra rizika kurti turtą susijusi su dujų infrastruktūra. Energetikos infrastruktūra yra E, ilgalaikis dalykas, turi būti, e, ilga, turi būti galimybės ilgą laiką tą infrastruktūrą naudoti, netgi po 2050-ųjų e, dujų importo vamzdynai yra panaudojimas vamzdybių yra nedidelis, 32 procentus tik tai panaudojamos dujų saugyklos. Ir mančiau, kad dujų suvartojimas netitinka ES tikslų susijusių su CO2 išmetalų mažinimu. Pinigus galima išleisti geriau, panaudojant atsinaunančius energijos šaltinius e, ir e, investuoti galima ir kitur. Tad manyčiau, kad būtina vystyti alternatyvius šaltinius dujoms, ieškoti tvarių sprendimų atsinaujinančiais energijos šaltiniais remiantis. Ir taip pat būtina gerinti solidarumą ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Dažnai apie dujas tai kalbama kaip išvarę energi, energi, apie švarų energijos šaltinį. Tačiau metano labai daug susidaro, tiek gaminant, tiek transportuojant, tiek vartojant dujas. Jeigu pažiūrėtume, ką sako Australija ir JAV energijos tiekėjai, energija, e, šita yra dujos yra išgaunamos dažnai skaldant žemės plutą, tai yra skalūninės dujos dažnai. O mūsųgi, du, du, mūsų politika energetikos turėtų būti paremta kitais tikslais. Mes turėtume remtis daugiau atsinaudinčiais energijos šaltiniais ir nustotum, tai turime e, toliau finansuoti e, iškastinio kūro infrastruktūrą ir patį iškastinį kūrą. Kolegas Ilkiuotis, prašau. E, Noriu padėkoti pranešėjų Andras Giurk, jis nuveikė nemažai, įdėjo daug pastangų, siekdamas suvienyti visų politinių frakcijų pozicijas šiame pranešime. Mes manome, kad ši strategija turėtų padidinti energijos tiekimą, taip pat būtina užtikrinti vienodą prieigą visiems ir tapti nepriklausomiems nuo dujotiekių, nuo tiekimo maršruto. Nepamirš, nepamirškime, kad šiandien ES importuoja labai daug e, energijos iš Kataro. Dėl šių priežasčių energijos tiekimo saugumas ES yra labai svarbus. E, dujų skystinimo terminalai turėtų būti kuriami, statomi, bet to trūksta pranešime. Kai kurie kolegos minėjo, kad suskystintos gamtinės dujos ateinančiais dešimtmečiais bus vienas iš pagrindinių produktų, kuris bus naudojamas. Suskystintos gamtinės dujos suteikia tam tikrą lankstumą dujo rinkoje ir mes manome, jog būtų labai svarbu pateikti bendrą požiūrį, kad būtų galima naudotis vietiniais mm, energijos šaltiniais, gamtinėmis dujomis ir panašiai. Turime užtikrinti e, suskinčių dujų terminalo statymą Kipre. E, Visą tai leistų sumažinti regioninių, regioninius disbalansus. Svarbu panaudoti šią suskistintų gamtinių dujų strategiją, kad būtų galima panaikinti energetinę izolaciją kai kuriuose valstybėse narėse ar ES teritorijose. Turime teikti paramą pažeidžiamesnėms valstybėms. Kipras, Malta ir Airija šiandien naudojasi 100 procentų įprastiniu kūru elektros energijos kūrimui. Mes turime skatinti infrastruktūrinius projektus, kurios padėtų toms konkrečioms valstybėms narėms, kad būtų galima įvairinti energijos šaltinius ir energijos tiekimą ir kad būtų galima pašalinti energetinį izoliatumą tų valstybių narių, dėl to suskystintos gamtinės dujos yra geras sprendimas. E, šešėliniai pranešėjai baigė pasisakymus, dabar e, kiti kolegos, pas keli. E, Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjas Andras Kėrė patikė gerą apibendrinimo, kokia yra dabartinė padėtis, ką turime daryti toliau. Tai yra svarbu, nes mes turime baigti kurti energetikos sąjungą. Dujos vaidina svarbu vaidmenį. Mes turime įvairinti tiekimą ir turime vertinti įvairias galimybės, ypač tas, kurias teikia suskystintos gamtinės dujos. Mano šalyje, Airijoje, mes esame energetikos sala, turime dujas 20 metų naudojamės tuo šaltiniu. Ir yra dujotikis iš Junktinės karalystės. Ir jeigu Junktinė karalystė nuspręstų pasitraukti iš ES, kokia būtų mūsų padėtis, kalbant apie energijos tiekimo saugumą? Turime projektą kurti e, terminalą. Jau daugelis metų tas projektas egzistuoja ir tik ES dėka būtų galima tą projektą įgyvendinti. Aš kalbu apie platesnę europinę strategiją, jinai geriausiai pasitarnautų visai ES. Pranešės įvairius e, aspektus minėjo - dujų laikymą, saugiklas, tiekimą. E, dujų paklausa ir tiekimas Europoje mažėja, bet mano šalyje tai yra natūralus dalykas, tiesiog nėra dujų, trūksta. nemažai šildymo e, ir energijos gaunama iš anglies. Sakoma, kad dujos ir durpės yra e, mažiau žalingos e, aplinkų aplinkai nei anglis. Pranešėjas nemažai gerų dalykų pasakė, jeigu negalėtume naujų terminalų statyti, reikėtų naudoti tuos, kurie jau yra bet šiuo atveju turėtumėm e, gerinti energijos įvairinimą ir taip pat didinti konkurencingumą. Ačiū. Aš e, Mozeris e, iš Europos komisijos, kuris yra mm, tekimo, tekimo skyriaus vadovas. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, dėkoju, kad pakvietėte mus dalyvauti ir pasisakyti šiuo klausimų. Džiaugiamės pono Girk pranešimu. Jame yra e, svarbiausios žinios apimamos ir pabrėžiama komisijos pasiūlymus arba ką reikėtų daryti toliau. Bet tai reikėtų vertinti klimato energetikos sistemos, sistemos kontekste Dujos yra iškastinis energijos šaltinis, tai yra š, turbūt švariausias iškastinis energijos šaltinis, bet turime užtikrinti, kad nebūtų metano nutekėjimo, galima užkirsti tai, pritaikius tam tikras techninės priemonės ir aplinkosaugos reglamento nuostatas. Tai yra svarbu. Jeigu tos atsargos priemonės būtų, jų būtų laikomasi, tai dujos ir suskistytos gamtinės dujos būtų labiau pageidaujamas e, energijos šaltinis, ne bet kuris kitas iškal, iškastinis energijos šaltinis, e, siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro. Energijos vartojimo efektyvumo dėka dujų suvartojimas mažės Europoje, bet nesumažės importas. Importas išliks stabilus arba netgi šiek tiek padidės. Kodėl taip? Nes e, vidaus gamyba dujų srityje mažėja, dėl to mums reikia infrastruktūros. Reikia vidaus rinkos, kuri veiktų, kad būtų galima importuoti dujas į ES ir tai leistų pereiti prie mažai anglės naudojančios ekonomikos. Turime vengti nereikalingų infrastruktūros statybų, turime optimizuoti esamos infrastruktūros panaudojimą. Kiekviena valstybė, nereikia, kad kiekviena valstybė narė statytų savo suskistintų dujų terminalą ar saugyklas, bet tiesiog naudotų esamus, esamus infrastruktūros elementus. Būtina optimizuoti tinklą, vengti diskriminavimo, tai sumažins dujų kainas, pagerins vartotojų padėtį, padės užtikrinti tvarumą nes dujos yra konkurencingesnis produktas nei anglis ar nafta. Suskystintos gamtinės dujos idealus e, dalykas užtikrinant lankstumą. Galima labai greitai sureaguoti į naują paklausą, naujus poreikius. Nedaug yra investuojama, į fiksuotus įrenginius, kurie bus ilgalaikiai, E, žinoma, tai priklauso nuo geopolitinės rizikos. Ir tai yra ideali e, galimybė, kai tarptautiniai tiekėjai ateina į rinką, tai leidžia užtikrinti tiekimo saugumą ir tinkamą organizuoti dujų rinką. Europos komisija turėtų užtikrinti, kad būtų labai rimtai vertinamas dujų laikymas, dujų saugyklos kad nebūtų bereikalinkai uždaromos e, dujų saugyklos, atsižvelgiant į paklausos mažėjimą saugykloms, bet reikia atsižvelgti ir regioninį bendradarbiavimą, laikytis racionalaus požiūrio. Nereikia jokių skubotų veiksmų šioje srityje. Viską reikėtų apmastyti. Tarptautinių lygių turėt, turėtume dirbti kartu su kitomis šalimis, užtikrinti tvarumą taip pat pasirūpinti, kad rinkos išliktų atviros kad dujos suskistintų gamtinių dujų e, formą galėtų laisvai patekti į rinką. Dar kartą dėkuoju uždėmesi, dėkuoju pranešėjai už pranešimą ir dėkuoju šios popietės diskusijas. Ačiū. Aš norėčiau paklausti pranešėjų, ar norėtų dar ką nors pakomentuoti po šios trumpos diskusijos. Dėkuoju. Ačiū kolegos už jūsų komentarus ir pastabas. Aš pasižymėjau visą, kas buvo pasakyta. Nenorėčiau čia leistis į detalės. Tiesiog norėčiau dar kartą pabrėžti savo įvadinę pastabą, vieną iš jų. Mes čia kalbame apie dujų saugojimą ir saugyklas gamtinių dujų. Mes čia nekalbame apskritai apie energetikos e, sektorių. Na, nenoriu vėl grįžti prie energijos sąjungos e, e, pranešimo, bet manau, kad visi turėtume pasistengti tai pagundai atsispirti grįžti prie šios diskusijos. Taigi, manau, kad dėl to nekyla jokių klausimų, kad apsirūpinimas duomis turi būti saugesnis. Ir dar viena papildoma pastaba. Žinau tą faktą, kad Europos sąjunga turi e, dujų saugyklų strategiją ir jinai vienoms valstybėms svarbesnė negu kitoms. E, vienos turi dujų terminalus, kitos ne. E, kai kurios neturi tų terminalų ir kai kurios yra linkusios daugiau vartoti dujus, kitos mažiau pavyzdžiui, Airijoje, Baltijos valstybėse, Rytų Europoje, ten tų dujų saugyklų nėra labai daug kitose šalise. E, tie klausimai, kuriuos aš keliu, gal nėra tiek labai svarbus, kaip anksčiau, mano minėtame regione. Bet svarbiausias dalykas yra bendros energijos rinkos sukūrimas. Tai yra visų mūsų bendras interesas tai būtų galima geriau panaudoti turimus e, terminalus ir dujų sausgyklas. Na ir dar techninė tokia pastaba. Mūsų pirmas susitikimas su šešėliniais pranešėjais e, yra numatytas Liepos ketvirtą dieną Strasbūrė. Kompromiso pakeitimai bus pateikti iki to laiko, ketinu tą padaryti. Tikiuosi bus pavykę juos parengti ir susitarti iki to, iki to laiko, tad iki pasimatymo Strasbūrė ir ačiū ponė pirmininkė. Jurka, e, vorrei piči. Dėkuoju kolegė Jurk, norėčiau dar patikslinti, jog pateikimai turėtų būti pateikti vėliausiai iki rytojos 12 valandos. Ir kiti terminai, kitos datos, e, pavyzdžiui, Um, rugsėjo mėnesį bus balsuota įtrio komitete. Kitas pas, mūsų posėdis 27 birželio. Vis nepaprastasis posėdis. Dėkuoju visiems už aktyvų dalyvavimą ir už tai, kad kalbėjote glaustai ir dabar galime laiką skirti kitiems dalykams. Ačiū.